Okay, folks, can you take your seats? I think. Taigi, žmonės, gal galite atsisėsti. Žinau, kad pradėjus dirbti susirinks ir daugiau narių, tačiau kiekviena praleista minutė mums yra brangi, todėl reikėtų pradėti darbą. E, taigi šią savaitę jau rengėme antrąjį komiteto posėdį. Na ir visų pirma prašau patvirtinti darbo atvarkę. Nematau, kad kas nors prieštarautų. Pirmininkės pranešimų nėra, todėl iš karto galime pereiti prie klausimų apie ekonominio valdymo stiprinimą e, Europos Sąjungoje. Neturiu niekam priminti, kad Tai yra labai svarbi tema. Nemanau, kad reikia sakyti daugiau, kad turėtume daugiau laiko diskusijai. Ir man labai malonu pasveikinti Mario Monti, kuris e, pateiks pagrindinį pranešimą šiuo klausimu. Taigi, nešvaistydama daugiau laiko, noriu suteikti žodį Marijo. Prašom. Thank you very much, Madam Chair. Labai ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Man didelė garbė ir man yra labai malonu dalyvauti šiame posėdį dėl dviejų priežasčių. Viena. Man e, dirbant komisijoje šis komitetas buvo man svarbiausias, na, kai dirbau komisijoje prieš daug amžių įskaitant ir tos e, klausimus, kuomet aš buvau tvirtinamas komisarus 95 ir 99 metais. E, taigi daugelis iš jūsų veidų man yra gerai pažįstami. Antra, jūsų komitetas atlieka labai svarbu vaidmenį šiame parlamente. Atlieka šį vaidmenį iki galo. Aš atiečiai stebėjau tai, ką jūs esate pasiekę svarstydami finansinės priežiūros paketą ir aš noriu Jūs patikinti, kad Jūs galite pasiekti puikių rezultatų svarsydami ir ekonominio valdymo klausimus, kaip pavyzdžiui šiandien. Pateiksiu keletą trumpių pastebėjimų šiais klausimais. Kaip aš vertinu apskritai visą šį valdymo dokumentų paketą koks turėtų būti euro obligacijų vaidmuo šiame kontekste. Ir pagaliau, koks galėtų būti Europos parlamento konkretus vaidmuo visame šiame kontekste. Visų pirma, e, ekonomikos valdymo paketas. Na, po kelių minučių turėtumėte gauti tris mano trumpus straipsnių, kurie, straipsnius, kurie galbūt jums bus naudingi. Ekonomikos valdymo dokumentų paketas, mano nuomonė, apskritai ir reiškia didelę pažangą Europos Sąjungai. Tačiau trumpai galiu pasakyti, kad yra pavojus, jog yra paradoksalu tai, kad šis dokumentų paketas gali būti pagadintas tam tikrų trumpalaikiškumo nuostatų. Galima pasakyti, kelti klausimą, ką reiškia tas trumpalaikiškumas e, manau, kad yra toks pavojus, kad šiuo metu politikai teisingai stengiasi e, iš, išimti, iš, panaikinti tą trumpalaikiškumą rinkose. Tačiau e, gali šiek tiek iškraipyti na, e, tą politiką būtent per tą trumpalaikiškumą. Kodėl aš taip sakau? Tie, kurie iš mūsų yra pakankamai seni, jau yra pastebėję panašų ciklą, pavyzdžiui, 96-97 metais, kuomet buvo kuriamas stabilumo ir augimo paktas. Kaip visas tas žaidimas vadinasi? Tai buvo 3,0. Toks buvo lozungas, e, ypač kylantis iš Vokietijos, kuriuo remiantis buvo reklamuojamas stabilumo paketas, e, tai skelbė finansų ministras Vagelis ir kartoja kiti, manau, kad tam metui tai buvo tinkama. Tai yra, e, e sakyti paprastai, kad e, deficito dydis 3,0 yra labai svarbu, nes tuo metu tikslas buvo įtikinti e, tiek Vokietijos, tiek Niderlandų viešąją nuomonę, kad euras bus toks stiprus kaip ir Vokietijos markė, netgi tokiais netikėtiniais atvejais, kaip e, pavyzdžiui, e, na, neįtikėtinų tokių ar mažai tikėtinų atvejų, kaip pietų, e, kad pietų Europos šalis norės prisijungti prie tos bendros valiutos ir tuomet reikės tikrai laikytis disciplinos. Tačiau vėliau, vėliau pats stabilumo pakto, patys stabilumo pakto tėvai, Vokietija ir Prancūzija, 2003 metais ne tik, kad nesilaikė tų taisyklių jau, bet neleido normaliems mechanizmas, mechanizmam, kurie verčia laikytis tų taisyklių, suveikti. Taigi, visiškai suprantama, aišku, kai kurių šalių, ypač Vokietijos atveju, e, yra tam tikras noras įgyvendinti tą discipliną po įvykių Graikijoje ir kitose šalise. Galbūt dabar yra pavojus, kad politikai vėl e, pernelyg trumpalaikiškai viską vertins, nusatydami tokias sąlygas, kurios e, sukuria iš tikrųjų sunkiai suprantamą architektūrą. Ir tai yra tikrai nerealistiška, nes po kelių metų vėl pamatysime kitą ciklo dalį, kai ta griežta disciplina neleis nieko padaryti. Manau, kad keletas detalių nusipelno ypatingo dėmesio, ypač iš parlamento pusės. Man didelį įspūdį padarė jūsų komiteto parengta, parengti dokumentai. Taigi, aš sakyčiau, kad mums palyginti su esamais pasiūlymais reikia mažesnio politimo kišimosi, daugiau ilgalaikės disciplinos E, euro obligacijų, kurios sustiprintų rinkos discipliną. Ir ypatingo dėmesio tai, kad disciplina reikalauja ekonomikos augimo. Taigi mažiau politikos keišimosi. Komisijos vaidmuo turėtų padidėti, kaip atrodo mano ir šis komitetas, tačiau e, tą vaidmenį reikėtų didinti dar daugiau negu yra numatyta ir kai kurie jūsų pranešimų pakeitimai yra tinkami nes ten, kur vykdymo priemonės yra paveikiamos nacionalinės įtakos, e, yra nenaudinga komisijai. E, tai kyla iš tarybos, ne iš komisijos pusės. Ir pasiūlymuose dedamos pastangos. E, jeigu žvelgsime į Van Rompaus darbo grupės dokumentus, Taigi, bandoma sumažinti komisijos kolegijos vaidmentį. Nepasitikint e, tarsi kolegiją. Aš ten dirbau ilgai ir atidžiai tos dalykus stebėjau. Kolegija niekada netmeta ekonomikos ir pinigų reikalų e, komiteto nuomonės. Kolegija E, sutinka su tuo, ką siūlo komisaras atsakingas už e, tą sritį. Ir būtent Ekofino taryba tuo met, pavyzdžiui, antrais, trečiais metais netaikė numatyto mechanizmo. Tuomet e, komisija, jos kolegija po ilgų diskusijų nusprendė patraukti tarybą į Teisingumo teismą, iškelti bylą Teisingumo teismą. <clears throat> Taigi, daugiau ilgalaikės disciplinos reiškia, kad tai yra susijęs su augimo aspektu. Kad būtų patikima ši disciplina, turi būti taikoma tokiame kontekste, kai įmamas tinkamų priemonių skatinti augimą. Čia matau du aspektus, kurių kol kas trūksta. Vienas būtų integracija, o kitas investicijos. Aš jos vadinu dviejomis svarbiausiamis sąlygomis augimui. Integracija. Dabartinė e, Europos ekonomikos būklėje negalime tikėtis, kad ekonomikos augimas atsiras iš e, tos dirbtinės paramos augimui didinant biudžeto e, deficitą. Iš kurgi gali atsirasti tas augimas? Manau, kad e, didžiausias neišnaudotas rezervas yra didesnė ekonomikos integracija. Taigi e, geriau veikianti bendra rinka. Tačiau e, ekonomikos valdymo pakete nieko tokio nėra šią prasme. Ar normalu, kad šių aspektų trūksta? Manau, kad ne. Nes pažvelgia į darbo grupės ataskaitą, kur sakoma, kad šie pasiūlymai išsprendžia Europos pinigų sąjungos, ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominio ramščio klausimą. Taip nėra. Tas ekonominis ramstis yra ekonominė sąjunga. Tai yra visiška integracija. O šią prasme procese apie tai nieko nekalbama. Viskas paliekama na, tam tikroms abstrakčioms 20-ųjų e, metų strategijoms ar kažka, kažka, e, bendros rinkos aktui, kuris kažkada pasirodys. Tačiau dabar, dirbant su šiais dokumentais, su kuriais dabar dirbate, tai turėtų, kurie, dokumentai, kurie turėtų būti patys svarbiausi dabar, tai ten nekalbama apie tai, kas yra ne, galbūt netai patrauklu, tačiau yra labai svarbu. Tai yra reali ekonominė integracija. Taigi, dėl to labai gaila ir tikiuosi, kad jūs sugebėsite įtraukti tą svarbų augimo aspektą į jūsų darbą. Na, o kitas ekonominio ramščio aspektas yra ne pinigų politikos valdymas e, siekiant stiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Na ir šiame pakete šie dalykai gerai atsispindi. Vis dėlto, manau, kad šis paketa, paketas yra per daug susijęs su stabilumo ir augimo pakto formuluotėmis, e, su tam tikrais e, svetingais pakeitimais, patobulinimais, tačiau vis tiek trūksta vieno svarbiausio elemento. Tai yra, norint įvertinti, ar dabartinė ekonominė politika ir pokyčiai Europoje yra naudingi ateities kartoms. Tai juk ir yra EPS e esmė. Svarbiausia yra ne viešo ir privataus sektoriaus skirimas, o svarbiausia yra, ar dabartinės išlaidos patenkina dabartinius poreikius ir ateities poreikius, tai yra investicijos, ar jos yra pakankamos, ar jos yra tinkamai suprantamos ir matuojamos. E, čia reikia dėti pakankamai ir pastangų statistikos srityje. Nes kitaip vėl susidursime su iškreipimais, kaip pavyzdžiui, Airijoje ir Ispanijoje. Nes kai sakoma, kad kokios bebūtų vyriausybės išlaidos ir jeigu jos vertinamos kaip blogos ir turi būti sumažintos, o privataus sektoriaus išlaidos nėra blogos ir jų nereikia riboti. Net jei tos išlaidos yra skirtos vartojimui, skolinantis vartotojams, tada juk ir kyla taip pat problemas. Taigi, Reikia iš esmės pergalvoti kai kurios dalykus. Ir ko gero, reikėjo tai daryti dar 96 metais ir aš buvau e, tarp tos mažumos, kurie e, būtent tai ir tvirtino. Na ir pagaliau norėčiau paminėti euroobligacijų temą. Man atrodo, šis klausimas yra ypač įdomus. Nes tai tema, kuri kinta dėl tam tikrų patrauklių priežasčių. Na, nenoriu užbėgti už akių jums, ponia pirmininkė, bet galiu pasakyti, jog svarbiausia naujiena šiandien yra tai, kad panašiai potencialiai gali e, gimti baus e, obligacijos. Tačiau nenoriu užbėgti jums už akių, galbūt jūs pati galėsite apie tai pakalbėti. Tai, kad už šios idėjos lepiasi puikus e, Britų protas, gali padidinti ar sumažinti e, tas galimybės šiai idėjai pasklisti šiame žemynė. Tačiau aš joms pritarčiau e, obligacijos jau seniai aptarinėjamos e, ekspertų. Aš savo ataskaitoje pirmininkui Baroso e, sukalbėjęs apie Europą obligacijas savo pranešime Barosui. Tai suteiktų skaidrumo ir gilumo potencialiai, potencialiai Europos obligacijų rinkai, kuri realiai neegzistuoja kol kas. Ir tuomet minėjau, kad nereikėtų bijotis, bijoti, kad skola taps finansinės nedisciplinos kai kuriuose šalyse priemonė. Tuo metu buvo parengtas ir Brugelio moksliškesnis straipsnis apie mėlynasias obligacijas su daug techninės analizės. Tie iš jūsų, kurie domisi šiais klausimais, galbūt yra, e, gali paskaityti Corriera della Sierra straipsnį publikuotą gruodžio antrą dieną prieš pasirodant politiškai svarbiam Junkerio ir Tremonti straipsniui Financial Times laikraštyje. Na, puikiai jau dabar žinoma, kokie būtų Europos, euroobligacijų pranašumai. Šiame kontekste aš net nevertinu jų kaip finansinių priemonių, kurios skirtos padengti būsimas išlaidas. Nors galbūt tai ir būtų naudinga, e, darant rimtas investicijas. Aš čia turiu galvoje viešosios skolos valdymo priemonę, tokias obligacijas. Pranašum, jų pranašumai yra puikiai žinomi, tačiau kaip ir kitomis progomis norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl tie e, trūkumai, kurie, kurias obligacijos gali turėti e, disciplinuotams šalims, na, neegzistuoja. Būtų įdomu panalizuoti, kodėl net ir Vokietijai, pavyzdžiui, euro obligacijos būtų naudingos, kaip jos būtų naudingos visai Europos Sąjungai. E, kai kurių prieštaravimų, aišku, lengvai atmesti negalima, tačiau galų galę juos galima e, atmesti. Noriu paminėti, kad ekonominė analizė įrodo, jog netiesa, kad Vokietija turėtų, turėtų atsisakyti ar absoliučiai, ar santykinai savo e, žemesnių finansavimo kainų pranašumo. Be to, yra tokių pranašumų Vokietijai, kad, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau vokietis, jas labai gerai vertinčiau. Pavyzdžiui, Vokietijos kanclerė teisingai pasakė, pasakydama labai griežtai viešai, kad privati rinka taip pat turėtų daryti tam tikras aukas. Tai iš tikrųjų teisinga. Tai yra visiškai puikiai suprantama. <clears throat> Jeigu sukuriama euro obligacijų struktūra, atsiranda normalūs mechanizmai, per kuriuos rinka savanoriškai galėtų dalyvauti darydama tokias aukas. Nes jeigu uh, E, turi Airijos ar Portugalijos obligacijų, galbūt norėsi jas parduoti, atskirtyti jų, o Europos viešosios skolos agentūra supirkti jas antrinėje rinkoje, tačiau aišku, už mažesnę kainą, dis, diskontuotą normą ir laikytų iki termino pabaigos ir daugelį atveju atsimtų visą sumą vėliau. Tai labai paprastintas, aišku, paaiškinimas, kodėl tai leistų normaliai, be jokių sprogimų, dalyvauti rinkai šiame procese. Aš suprantu, ponia pirmininkė, turiu tuo jau baigti savo pasisakymą, tačiau dar vienas dalykas ir problema yra ta, kad po emocijų gimus eurui rinka užmygo ir mėgojo dešimt metų, nes rinka nepasinaudojo e, disciplinuojančiais efektais. Taip nebūtų buvę, jeigu būtume turėję euroobligacijas, nes jų dėka galima pademonstruoti, kad rinka gali daryti spaudimą, nes būtų skiriama e, aukštesnės kokybės ir blogesnės kokybės skola, priklausomai nuo įvairių šalių deficitų. Na ir paskutinis dalykas dėl euroobligacijų. Jeigu e, būčiau vokietis ir europietis, aš būčiau labai sunerimęs dėl paties fakto, kad žmonės pradeda rašyti uh, savo straipsniuose, ar ECB tampa blogu banku, kadangi trūksta normalios e, rinkos priemonės apsarbuoti šias blogas e, vyriausybių paskolas. Tai ECB tuomet užbėgdamas už akių e, turi supirkti šias obligacijas. Tačiau kyla viena problema. Ir apie tai yra pakankamai garsiai kalbėjęs Bundesbanko pirmininkas, tai neatitinka principo, kuris draudžia finansuoti, ECB finansuoti vyriausybių deficitus, nes tai turi reikšmės pinigų pasilai, e, taip pat tai turi reikšmės ir turto kokybei. Ir, kaip matome, ECB e dėl to reikalauja didinti jo kapitalą. Taigi, argi mes norime E, transformuoti geriausią ES kūrinį į tokią abejotiną instituciją dėl to, kad negalima nugalėti tam tikro e, ideologiško pasipriešinimo, dogminio pasipriešinimo ir obligacijoms. Tai yra labai e, svarbi tema apmąstymams. Na ir pagaliau Europos parlamentas. Skaičiau jūsų pranešimus Manau, kad jie turi vieną bendrą gerą bruožą. Jūs stengiatės e, įtraukti daugiau bendrijos metodo visą šį procesą. Tai yra labai svarbu, vertinant, ar jūs darote gerą darbą ar ne. Linkiu jums sėkmės. Kai kuriuose pranešimuose matosi noras daugiau vaidmens suteikti Europos parlamentui kai kuriuose procedūrose. Aš keliu savo klausimą. Ar E, keliu klausimą iš tokios tolimesnės perspektyvos, ar tai yra gerai ar blogai. Manau, kad galiu pateikti Jums nedėlę gerą žinutę. Aš, kaip ir daugelis kitų, gana skeptiškai vertinu per nelik didelį nasalių parlamentų vaidmenį biudžeto procedūrose, nes e, įvairiose šalise matome, kad nacionaliniai parlamentai, e, jų veikimo laisvė mažėja palyginti su vyriausybėmis, kadangi reikia e, laikia, laikytis įvairių apribojimų, kai parlamentai teikia pakeitimus. Taigi nacionaliniai parlamentai vertinami kaip e, finansinės ir biudžetinės nedisciplinos veiksnys. Ar galima tą patį sakyti apie šį parlamentą? Ne, kodėl? todėl kad šis parlamentas institucinė prasme neturi galių disciplinuoti ar um, daryti priešingą poveikį nacionaliams biudžetams. O be to, šis parlamentas turi vaidmenį formuojant bendrijos biudžetą, tačiau šiame pakete juk apie tai nekalama. Taigi, visų pirma, didesnis parlamento vaidmuo įvertinant biudžeto procesus valstybės narėse nebūtų pavojingas. Antra, aš teikčiau, kad jis būtų naudingas. Kodėl? Todėl, kad tai šioje srityje galėtų tapti, jis galėtų tapti uh, skaidrumo parlamentu. Stabilumo pakto įgyvenimo problema yra kolizinis vyriausybių elgesys taryboje. Kaip e, mūsų e, draugas Pado Skiopa, netaip seniai pastraukęs iš mūsų tarpo, yra įvardėjęs. Jeigu Europos parlamentas turėtų galių per savo procedūras atskleisti tas e, slaptus žaidimus taryboje. Kai sakoma, aš būsiu draugiškas tavo, jeigu tu man būsi geras, tai tuomet e, tai galėtų padėti e, disciplinuoti biudžeto procesus. When you're saying such interesting things. Kai jūs taip įdomiai kalbate apie parlamentą, mes, nu, <laughs> nebegalime jums priminti, kad e, lyg ir išeikvojate visą jums skirtą laiką. Tie, kas norite pasisakyti, pas, pakelkite rankas, aš e, pati užsirašiusi esu. E, ir dar keli kolegos, ar kiti nori pasisakyti. Aš turėsiu paaiškinti jums apie tas gaus e, obligacijas. Jūs, Mario, paminėjote mano pasiūlymą, kuris, kas yra įdomu, vakar buvo svarstoma seminare apie Europos semestrą. Buvo kalbama apie tam tikras modifikacijas. <clears throat> Ir Buvo kalbama apie įvairius e, gelbėjimo mechanizmus, kai ką galima panaudoti kaip ir obligacijų mechanizmą. Išeities taškas yra gana paprastas. Suma, e, pavyzdžiui, kurią moka Airija, e, susijusi yra ir su tam tikra priemoka, rizikos priemoka. Ir Taip pat e, reikia galvoti apie savitarpio pagalbos mechanizmą. Kai baigėsi skolos terminas ir jeigu nėra pavėluota sumokėti palūkanų, tie, kurie ėmėsi rizikos, e, kad uždirbtų pelną, turi grįžti pas šalį, kuris skolinusi pinigus. Ir galbūt kalbame apie 2 procentus ir tie procentai grįž. Man atrodo, kad tai patenkina įvairių, įvairius kriterijus. Tai būtų labai gera paskata siekti sąžiningai mokėti palūkanas ir ta paskata taps vis patrauklesnė, e, kai e, einant toliau per gražinimo terminą, nes rinkos pamatys, kad skola gražinama yra tvarkingai. Ir tokiu būdu uh, E, nebus pavojaus, kad reikės atnaujinti, nukelti terminą ir panašiai. Bet jeigu per pirmus keletą metų mokė aukštesnės palūkanas, iš tikrųjų tai yra gana skausminga. Taigi čia reikia galvoti apie moralinio pavojaus klausimą. E, pinigai negrįžta tol, kol neįrodyta, kad mokama viskas tvarkingai. Taigi čia kalbu apie griežtas sąlygas, e, kaip kad e, kalbama sutarties pakeitimuose. Vakar jau buvo kalbama apie tuos dalykus ir supratau, kad vokiečių valstybės tarnautojai yra labai budrus ir Šį klausimą kelia ES ekonominėme ir e, finansų komitete. Taip pat visi žmonės e, ekonomikos ir finansų generalinėme direktorate, Baroso kabinete apie tai kalba. Ir kaip jūs sakėte, galbūt tokia galimybė būtų visai nebloga. Aš pažadėjau kolegoms dar grįžti prie savo pasiūlymą, taigi šiek tiek apie jį ir dabar papasakoju. E, per stabilizavimo mechanizmą galima būtų taikyti panašią politiką, galima peržiūrėti priemonę, jeigu e, egzistuoja toks požiūris ir taip pat galima panašiai žiūrėti į euro obligacijas. E, jeigu niekas dabar nieko nesupratote, tai susitikime vėliau, nes iš tikrųjų reikia kur kas išsameu viską paaiškinti. Pirmasis, e, pasis, kas pasisakys pagal mano sąrašą, yra Viki. Noriu pasakyti, kad labai gerai, kad mes visi bandome būti kūrybiški. Ir aš vieną mintį noriu pasiūlyti. Aukštos palūkanos yra ne tik tai dėl to, kad egzistuoja rizika, kad, žmon, kad šalis nesugebės gražinti laiku palūkanų, bet taip pat ir e, nustatomos aukštesnės palūkanų normos dėl likvidumo rizikos. Galbūt e, ta galime, ta, taip galime paaiškinti dabartinius įvykius. Jūs labai gerai pastebėjote apie ilgalaikės investicijas. Sakėte, kad labai svarbu yra mums ir toliau investuoti, kad užtikrintume ekonomikos saugimą. Ne visas vieš, viešojo sektoriaus e, investavimas yra blogas, o privataus geras. Tačiau problema yra, kur nubrėžti liniją. Jeigu pasižiūrėsime į kapitalo investicijų projektus, mūsų, mūsų šalyje greituminis geležinkelis, e, tobulinamas, galvojama apie ilgalaikį atsipirkimą. Tai yra nesudėtinga, bet kur kas yra sunkiau žiūrint į, pavyzdžiui, esminės investicijas į švietimo sritį. Kada tas ilgalaikės gražos laikotarpis ateis? Kada matysime rezultatą? Aš gal norėjau paklausti, ar jūs nepagalvojate per kalėdų atostogas apie tuos dalykus, nes visos vyriausybės ateityje turi apie tai galvoti, ne tik tai apie kapitalą. Mes turime turėti ilgalaikę perspektyvą. Tik aš nežinau, kaip mes galėtume e, jūsų mintis paversti matematiką skaičiais. Man atrodo, kad reikėtų suteikti žodį keliems kolegoms, kad būtų atsakyta į keletą klausimų. Udo. Ačiū, ponas Monte, aš sėdžiu štai čia. Man labai patiko jūsų įžanginis pasisakymas. Ponas Monti, man tikrai labai patiko jūsų įžanginė kalba. Ar jūs jau girdite vertimą iš vokiečių kalbos? Taigi kalbėsiu vokiškai. Dar kartą pakartosiu, man e, labai patiko jūsų žanginė kalba. Ir e, man labai patiko, kad e, jūs kalbėjote ir apie 2003 metų situaciją. Jūs kalbėjote apie tai, kaip įvairios Europos valstybės kalb, e, sutelkia dėmesį trumpalaikės priemonės, bet pamiršo ilgalaikius tikslus. Aš norėčiau jūsų paprašyti paaiškinti, ką tai reiškia, kalbant apie konkretų, konkrečią paketo inžineriją. Kur kyla didžiausias pavojus, kad mes pamiršime ilgalaikius interesus? Uh, ką turėtų daryti ir parlamentas, kad būtų galima atsižvelgti į ilgalaikius anticiklinius poreikius. Kaip galima sukurti papildomą europinę vertę atsižvelgiant į valstybių narių ekonominių struktūrų skirtumus? Taigi reikia galvoti apie ateitį ir tai perkelti į Europos ekonominio valdymo paketo struktūrą, inžineriją. Mes kaip teisės aktų kuriejai turime apsvarstyti visas detalės, kad tas paketas būtų ilgalaikis, kad jame būtų atsižvelgta ir į ateitį. Toks būtų mano klausimas, o dabar norėčiau pasakyti, kad man labai patiko jūsų pamastymai ir apie euro obligacijas. Jūs kalbėjote ir apie Vokietiją. Ir mane domintų, ką jūs manote, kaip galėtų atrodyti institucinis dizainas susijęs su atsakomybė. Ar mums reikėtų kažkokios tai Europos agentūros, ar vis dėlto Europos valiutų fondas būtų atsakingas? Taigi tokios būtų mano pastabos. Ačiū. Right, thank you very much. Labai ačiū. Man atrodo, kad jau pusė norinčių pateikė klausimus. Silvi ir Diego po to pateiks savo klausimus, bet Mario, gal norėtumėte dabar sureaguoti į klausimus. Ir nepamirškite, kad turime pasilikti laiko dar vienam turui. Dėkui, pirmininkė. Pastebėjimas dėl likvidumo. Pone Ford apie tai kalbėjo. Šis klausimas labai svarbus. Reikia visose diskusijose šį elementą minėti, tai būtų naudinga. Dėl ilgalaikių investicijų, viešojo sektoriaus investicijų. investicijų Pone Ford klausė manęs, ar aš turiu daugiau minčių apie tai, ypač dėl uh, kiekybinių dalykų ir siekimo išvengti, kad valstybės narės visko nelaikytų investicijomis, kad būtų apie tos disciplinuojančios taisyklės. Tai galbūt nelabai produktyvu būtų, bet lengva man pasakyti, kad tolesnė mintis apie tai atsirado dar 96 metais Europos komisijoje. Aš supratau tada, kad egzistuoja labai rimti sunkumai. Dabar, jeigu pradėsime nuo Eurostato, valstybėmis narėmis, ekonomistais, rimtai galvoti apie tokias investicijas, tai galbūt po keleto metų mes jau parengsime požiūrį, kurį būtų galima konkrečiai įgyvendinti. To nebuvo padaryta, nes buvo pavojinga taip galvoti. Ir manau, kad mes ne tik ekonomikoje, bet ir gyvenime visuomet turėtume daryti skirtumą tarp pirmojo pareikalavimo ir antrojo kitaip tariant, vertinimo, kas yra investicijos, antro pareikalavimo, taip sakant, klausimas yra labai sudėtingas. E, privatus vartojimas, kurį finansuoja paskolas, ar tai yra geriau pagal apibrėžimą negu bet kokios viešosios investicijos. Jeigu mes matome, kad čia yra problema, tai e, renkime metodiką, kaip tuos dalykus taikyti. Aš instinktyviai galvoju, kad reikia labai griežtai taikyti terminus, ypatingai griežtus terminus naudoti, tačiau turime e, kažką sutarti dėl ateities, tai yra būtina. Pone Bulmanai, 2003 metai. Kaip tų metų patirtis mums padėjo ir šiandieną kaip galime dirbti. Jūs matote tekstą prieš save ir ten daugiau kalbama apie ilgalaikę, o ne trumpalaikę drausmę. Man regis, taip pat reikia daryti skirtumą tarp to. Vakar e, vyko konferencija, apie kurią kalbėjo pirmininkė Bals. Daug kas kalbėjo apie vyriausybių priemonių paketus ir nesijautė, kad žmonės jaučiasi suvaržyti dabartinių principų ir tekstų. Išgirdome labai drąsių nuomonių, taigi reikia į tai atsižvelgti. Jūs rengėte sistemą, kuri yra protinga, prasminga, bet reikia galvoti, kaip užtikrinti drausmę. Mes turime parengti nemažai tekstų, dirbame ties jais ir dabar pateiksiu Jums pavyzdį. Vienas aspektas, kaip išvengti e, pernelyg didelės trumpalaikės drausmės. Reikėtų numatyti kiekybinius kriterijus, e, kaip vertinti skolos ir BVP santyki. Man atrodo, yra svarbu, kad tai būtų įrašyta į tekstus, bet taip pat, mano nuomonė, e, reikia vadovautis ir sveikų protų. Mes, jeigu norime e, sukurti pasitikėjimą visuomenė trumpalaikėje perspektyvoje, tai reikia E, antrinės teisės aktų, bet reikia nesugriauti egzistuojančios sistemos ir neįstumti e, Europos vėl į krizę. Taigi jūs dabar turite galimybę įrašyti nuostatas, kurios būtų pagrystos sveiku protu. Taip pat mes turime daug galimybių dėl viešųjų investicijų Jūs. Aš, aš galiu pasakyti, kad pavyzdžiui mano pozicija būtų nulis arti nulio. Maastrichto kriterijus yra 3 procentai deficito, tačiau kodėl 3 procentai. Jeigu viskas skiriama vartojimui, tai turime kalbėti apie nulį. Tačiau investicijoms e, turėtume numatyti didesnį skaičių. Galiausiai euro obligacijos, koks, kai bus instituciškai jos sukonstruotos. Pasakysiu, kad reikėtų bendrijos agentūros, kuri būtų atsakinga už euro obligacijų leidimą. galbūt nereikia labai daug tų agentūrų kurti. Žinau, kad parlamentas nenori, kad taip atsitiktų, bet galbūt galima būtų kaip nors praplėsti jau egzistuojančios struktūros veiklą. EFSF tai yra Europos finansinio stabilumo priemonė. Galbūt prie jos būtų galima tą veiklą priderinti. Dėkoju. Dar keturi kolegos nori pasisakyti. Po du vėl galite pasisakyti. E, Filip, Silvi, o paskui Diego ir Astrid. Tai pasakykite, gal dar kas nors norėtumėte pasakyti. Ačiū Šeran. Dėkuoju labai ponui Mončiui už pasisakymą. Aš noriu dar uh, paminėti investicijas, integraciją. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakyti. Bet neužsitikrinsime tikros ekonominės integracijos, jeigu nepanaudu, neturėsime e, fiskalinės federacijos, e, pavartosiu Žano Klodo trišė teiginį. Aš šiek tiek kitaip į tai žiūriu negu ponas trišė. Jūs Jūs kalbėjote apie tai šiek tiek, kai kalbėjote apie vidaus rinkos politiką, konkurencijos politiką, bet aš jūsų noriu paklausti dėl apie fiskalinės pajamas, įplaukas. Jeigu valstybės narės jų nesidalys, nekoordinuos, tai ar tikrai galime turėti E, kažkokį bendrumą, aš kalbu apie mokesčius, apie kovą su sukčiavimu. Jeigu mes nekoordinuosime geriau šių sričių, tai ar iš tikrųjų užsitikrinsime integracijos lygmenį, kuris yra būtinas tam, kad sėkmingai veiktų ekonomikos ir pinigų sąjunga. Dar man labai svarbi kita dimensija bendri investicijų projektai transporto energetikos srityje. Tai Taip pat investicijos mokslinių tyrimų plėtros e, programų kontekste. Tai dalykai, kurie galėtų užtikrinti geresnę integraciją. Dėkuoju, Silvi. Dėkuoju, profesoriau. Norėčiau Jums padėkoti ne už tai, ką Jūs pasakėte apie parlamentą ir jo darbą, bet dėl to, kad Jūs suvokėte dvasę, kurioje mes dirbame. Ir daug žmonių iš, iš parlamento, kurie nesusijęs su parlamentu, mus kritikuoja, sako, kad mes norime pernelyg daug galių. Ir aš iš tikrųjų e, džiaugiuosi, kad jūs gerai supratote skaidrumo klausimą ir kad Kalbate apie tai, kokį vaidmenį vaidina parlamentai. Žinome, kad nacionaliniai parlamentai taip pat e, turi e, svarbu vaidmenį, gali suvaidinti, bet jie neužtikrino drausmės dėl euro obligacijų. Aš e, džiaugiuosi, kad jūs e, paminėjote taip pat drausmės elementą, kaip svarbu šalims laikytis drausmės. E, jūs, mano nuomonė, reikia užtikrinti drausmę rinkoje, o nesiekti kaip nors apeipti taisyklės. E, aš nežinau, ar tai, ką jūs pasakėte 97 šeštaisiais metais yra viešai paskelta, bet tai yra labai įdomu ir galbūt jūs galėtumėte apie tai plačiau pakalbėti, nes tos mintys tebėra aktualios. Jūs dar minėjote pranešimą apie e, globalųjį aspektą ekonominio valdymo. Mes iš tikrųjų nesustiprinome ES ekonominio valdymo. Turėjome tai padaryti, bet taip nepadarėme. Ir kaip dėl e, bendrosios rinkos akto Ar neturėtume jį taip pat žiūrėti? Taigi, ar turite minčių, kaip galėtume susijęti tuos dalykus? Aš rengiu pranešimą, žiūriu į komisijos pasiūlymą, žinau, kad neturėtume taip ir nelik toli, bet ką mes darome, kad būtų galima e, konkrečiai įrašyti atitinkamas nuostatas. E, ma réponse est oui à chacune de vos deux questions. E... Ponas pirmininkė, mano klausimas yra taip. <laughs> Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tikros ekonominės integracijos nebus, bet tam tikrų fiskališkumo elementų ir bendrų investicinių projektų dėl e, fiskalinio dalykų. Iš šio požiūrio taško aš nekalbu apie e, visiškai viską, bet nežinau, ar tikrai yra būtina kalbėti apie nuosavus išteklius ir akcijas biudžetui. Aš nesu prieš tos dalykus, bet galvoju šiek tiek apie kitus elementus. Taip pat nemanau, kad reikia fiskalinės federacijos tam, kad užsitikrintume, jo gerai veiktų ekonominė ir pinigų sąjunga. Fiskališkumo dalykai, tai yra ir neaiški terminologija, ar kalbame tik apie biudžetą, ar apie įplaukas, e, gal labiau apie įplaukas, nes biudžeto mechanizmas e, tai yra mechanizmas, e, apie kuriuos patys dabar daug kalbate. Taip, bet reikia tam tikrų derinimo veiksmų fiskalumo srityje, kad užtikrintume gerą rinkų funkcionavimą, taip pat e, reikia e, siekti pažangos tam tikrose fiskalumo srityse, jūs apie tai kalbėjote. E, tačiau egzistuoja tam tikros neliečiamos temos, tabų ir reikia į tai taip pat atsižvelgti. Ir tai yra tiesa, bet dėl fiskalinio derinimo, manau, galime pasiekti e, pažangos, galima kažkokių nedidelių priemonių, mažą paketą parengti priemonių, o paskui galima žiūrėti toliau jau yra tam, tikro, pa, pa, tam tikrų dalykų pasiekta dėl įmonių ir galima rinkti tolesnės priemonės. E, dėl bendrosios rinkos aš buvau pateikęs keletą e, pasiūlymų. Pirmasis mano pasiūlymas buvo e, lėti žingsniai į priekį, komisijos narys šiame ta dabar dirbate šiais klausimais, egzistuoja tam tikra politikos grupė. Siekiama e, parengti pirmąjį fiskalinių priemonių paketą. E, finansų ministro atstovai dirba toje darbo grupėje ir tai yra svarbus politinis niuansas. Sakoma, kad negalima uh, E, turėti tokios darbo grupės, kuri dirba ties fiskaliniais klausimais ir vadovauja e, komisaras atsakingas už mokesčius, bet dabar taip ir yra. Tai yra tarsi idėjų centras, bet viskas lyg ir veikia, pirmininkaujant ponui šiame tai. Aš sutinku su jumis ir vis tik tai mano nuomonė nereikėtų būti labai pesimistiškiams dėl bendrų investicinių projektų. Aš iš tikrųjų sutinku su jumis. Kalbame apie bendrosios rinkos teisinę prasme kūrimo, kur egzistuoja teisės aktai, bet taip pat reikia galbūt ir apie bendrąją rinką fizinę prasme, be sienų E, jeigu e, rinka sudėjus visus šiuos elementus neveiks, tai piliečiai nebus patenkinti ir iš tikrųjų mes e, tarsi pusiau sukursime tą rinką. Pone Guller padėkojo man už tai, kad aš supratau, kad, kad kokie, kokį vaidmenį vaidina parlamentas. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad aš supratau tai, bet tai nėra galutinis tikslas. Apskritai suvokiama, kad aš, aiš, aš aiškiai kėliau klausimą dėl to, E, ką tai reiškia disciplinos trausmės požiūrių. Ar daugiau žiūrime apie politinę atsakomybę piliečių dalyvavimą, kaip parlamentas vaidina didesnį vaidmenį. Kitaip tariant, ar į drausmę jis kreips daugiau, vaidn... daugiau dėmesio, ar į e, piliečius. Ar galvos apie papildomą tą vertę. Jūs galite dabar aiškiai keltis klausimą. Dabar taip pat matome, kad nacionaliniai parlamentai e, ne visuomet turi visišką laisvę, bet čia jūs pabandėte pademonstruoti tam tikrus dalykus būtent, kad jūsų atvejs yra skirtingas. Buvo pateikta klausimų dėl euro obligacijų. Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mano po pozicija 96 metais išreikšta yra vieša, viešai žinoma. Tai tada buvo jau tam tikrų informacijos nutekinimo. Aš parašiau um, komisijos pirmininkui laišką, jisai kitą dieną jau buvo paskelbtas, taigi aš e, pateikiu Jums nuorodų apie tai. Jūs dar klausėte apie sąryšį su bendraja rinka. jeigu egzistuoja politinės struktūros nuostatos ir jeigu tarp ir jeigu egzistuoja tam tikra padėtis valstybėse narėse, turime atsiž... atsižvelgti ir į tam į struktūrinę situaciją visoje Europos Sąjungoje. Tik tai tada galėsime kalbėti apie deramai funkcionuojančią bendrąją rinką. Jūs savo pranešimo paaiškinime apie tai kalbate. Ponas Triši mano, kad viena iš sąlygų optimaliai bendrai rinkai veikti, tiksliau bendrosios valiutos zonai, išlikti yra tvirti pagrindai. Ačiū. Um, labai ačiū. Norėčiau pakomentuoti idėjas, kurios buvo išsakytos 96 metais. Tuomet buvo sukurta eurozona. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų reikia platesnių taisyklių, kai kuriais atvejais jos ir daugiau kainuoja. Uh, negu kad buvo manyta pradžioje. Galbūt tai yra tokia žinia, kuri atneš tam tikrą prablaivėjimą. Į tai reikėtų atsižvelgti svarstant e, naujas priemonės, jeigu jų nepakaks, jas reikės perkurti iš naujo ir dėl tas gali tapti dar brangesnėmis. Dabar suteiksiu žodį Diego ir Andrėjam. Andrėjai, prašom. Muito obrigado. Sharon. Ačiū, Sharon. Aš norėčiau padėkoti profesoriui Monti už jo labai įdomius pasisakymus. Iš tikrųjų, jis išsakė daug minčių, apie kurias dar galėsime diskutuoti ir ateityje. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų. Turėtumėm atsižvelgti ir tai, kad šiuo metu vyksta spartesnė plėtra ir dėl ekonominio valdymo šešių ataskaitų. Man atrodo, kad kuriant teisės aktus nepakankamai atsižvelgiama į integruotos rinkos kūrimą. Uh, Taip pat nepakankamai atsižvelgiama į išlaidas investicijoms dėl pirmojo aspekto. Galbūt aš, galbūt tai nuskambės ir egoistiškai, tačiau aš norėčiau pasiteirauti, kaip Jūs manote, ką į šį paketą reikėtų įtraukti, kad būtų skatinama rinkos integracija, kokių konkrečių priemonių reikėtų šiame pakete, būtent skatinančių rinkos integraciją. Toliau antrasis klausimas. Jūs kritikavote išlaidas, sakėte, kad nebūtinai reikėtų daryti skirtumą tarp viešojo ir privataus sektoriaus išlaidų. Jūs sakėte, kad reikėtų daryti skirtumą tarp išlaidų gamybai ir išlaidų investicijoms. Kaip Jūs manote, kiek reikėtų išlaidų Aš norėčiau pateikti klausimą susijusiu su Portugalija. Tai yra šalis, kurią pažįstu geriausiai. Portugalijoje yra trys automagistralės, kurios yra praktiškai lygia grečios ir jomis galima nuvažiuoti iš Lisabonos į portą. Na ir kadangi tos autostrados yra paralelios, tai dvi iš trijų tų autostradų uh, E, naudojamos visiškai nedaug. Galbūt e, tai galėtų būti tinkamas palyginimas ir su valstybių investicijų politika. Taip pat mane domintų, koks vaidmuo tektų parlamentui arba parlamentams. Jūs kritikavote parlamentų vaidmenį planuojant biudžetą. Uh, Buvo sakyta, kad Europos parlamentas turėtų ir galėtų vaidinti svarbu vaidmenį keičiant situaciją. galbūt vyriausybės turėtų laikytis didesnės disciplinos ir trausmės rengdamos biudžeto projektą. Uh, Parlamente juk yra parlamentarų dauguma tos pačios partijos, kuri formuoja ir vyriausybę. Galbūt ir Europos parlamentas galėtų kažką padaryti, prisidėdamas prie didesnės disciplinos. Ačiū. Kadangi dar yra daug norinčių pasisakyti, prašau kalbėti trumpai. Astrid, prašom. Toujours rapide lorsque moi j'ai le. <laughs> Visuomet iš tikrųjų reikia greitai, kai tik tai jau ateina mano eilė, tai trumpai. Norėčiau padėkoti ponui Mončiui už jo paaiškinimus, kurie kaip visuomet yra aiškus. Aš pasižymėjau pirmiausia tai, ką jūs sakėte apie dramatiškas pasiekmes tam tikrų valstybių vadovų, tam tikrų pareiškimų ir vyriausybių vadovų pareiškimų. Taip pat galima pasakyti, kad e, komisijos vadovas šį rytą e, pasisakė gana griežtai, dramatiškai per Vokietijos televiziją. Aš noriu jūsų paklausti, ar jūs, ponė Monti, tikite, kad tokios e, sudėtingos procedūros E, iš tikrųjų užtikrins didesnę biudžeto drausmę valstybėse narėse. O gal tai susijęs su kitais dalykais? Ar jūs galvojate, kad valstybės narės iš tikrųjų suvokė e, pinigų sąjungos implikacijas, pasiekmes? Ar nėra iliuzija galvoti, kad disciplina yra toks dalykas, e, kurio valstybės narės dar visiškai nesuvokė. Jūs e, kalbėjote apie Europos parlamento vaidmenį, paminėjote Europos e, semestrą ir tai iš tikrųjų labai įdomu. Bet aš matau savo valstybėse profsąjungas jau ant barikadų, kadangi jos yra nusistačiusios prieš šį semestrą. Bet jūs iš tikrųjų minėjote, kad parlamentas e, vaidina didesnį vaidmenį. Ir tai yra gerai, dabar euro obligacijos. Jeigu aš jūs teisingai supratau, jūs sakėte, kad euro obligacijos bus priemonė valdyti skolai, bet ne didelių, stambių investicijų projektams priemonė. Ar galite paaiškinti, kodėl jūs nematote, kad euroobligacijos gali būti investicijų priemonė? Uh, pavyzdžiui, investicijų į transeuropinius geležinkelio, transeuropinius tinklus. Jūs kalbėjote apie e, bendrąją rinką, jos integraciją, e, taip pat buvo minima federal, e, fiskalinė federacija, derinimas fiskalinis Reikia taip pat e, kalbėti apie e, minimalių normų kitose sritise derinimą, jeigu norime užtikrinti e, gerą bendros rinkos funkcionavimą. Pavyzdžiui, socialinį dempingą turime minėti. Vokietijoje yra problemų, žinome, kokia yra minima alga 800 eurų, o Luksemburge minimali alga dabar yra beveik 1800 eurų, o ne kvalifikuotiems darbuotojams, o kvalifikuotiems apie 2000. Taigi tiek pastebėjimų. Uh, Andrės. Andrės, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamas profesoriau Monti savo ataskaitoje dėl vidaus rinkos. Jūs teigiate, kad yra labai svarbus ryšys tarp ekonominio valdymo ir tolimesnio vidaus rinkos integravimo. Žiniasklaidoje skamba kritika, kad Europos komisija per nelik daug dėmesio skiria euro saugumo e, klausimams ir per mažai dėmesio vidaus rinkos integracijai. Jūsų ataskaita apie tai apie vidaus rinkos integravimą kalbama, bet visuomenės dėmesys šiam klausimui yra gerokai per mažas. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų geriau susijęti vieną vertus makroekonominės taisyklės euro erdvėje ir vidaus rinkos integraciją. Komisijoje už šias užduotis yra atsakingi skirtingi komisarai. Europos parlamente šios klausimus svarsto skirtingi komitetai. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima geriau bendradarbiauti, siekiant tų tikslų, kurie paminėti Jūsų ataskaitoje? Ačiū. Berna, ja, Ačiū, prašau kalbėti trumpai. Ponas Langen. Ačiū pirmininkė. Aš šioje salėje matau tris parlamento narius, kurie dirbo Europos parlamente ir 94-99 metais, kuomet jūs, ponas Monti, buvote komisaru. Aš norėčiau pakomentuoti jūsų pasisakymą dėl Maastrichto kriterijų. 60 procentų įsiskolinimo riba Tai yra labai svarbus kriterijus. Toliau maksimali 3 procentų riba. Čia atsižvelgiama į ankstesnių metų įsiskolinimą. Mastrišto sutartyje neparašyta uh, nieko apie tai, kas šiandien skamba žiniasklaida dėl 3 procentų. Ten kalbama apie jokių naujų skolų nebuvimą ir maksimalius 3 procentus. Vokietija ir Prancūzija pradžioje buvo didieji nusikalteliai, nusidėjėliai. Jūs anomet buvote už konkurencingumą atsakingas komisaras. Uh, Nuo 2005 metų uh, Europos stabilumo raugimo paktas buvo uh, sušvelnintas, pakeistas. Aš manau, kad uh, reikia dar diskutuoti ir apie Lisabono sutarties 135 straipsnio pakeitimą. Uh, Toliau dėl Vokietijos kolega Bulman ir kiti kolegos, kuo puikiausiai žino, kad Vokietijos konstitucijos teismas yra priemęs sprendimą, kuris yra privalomas Vokietijos vyriausybei. Jeigu Vokietijos vyriausybė e, pažeistų Vokietijos konstitucinio teismo sprendimą, tai turėtų rimtų pasiekmių. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl vakarykščio ponio Baroso pasisakymo. Vakar Jis kalbėjo apie tam tikrą gelbėjimo sistemą. Na, aišku, jis už tai irgi yra atsakingas. Na ir jis taip pat pasiūlė, kad ateityje reikėtų kalbėti ne apie persiskolinimo programą, ne apie kitus kriterijus, bet vien tik apie Maastrichto kriterijus. Uh, Čia mes kalbame apie euro valstybės, ne patį eurą. Kaip jūs vertinate vakarykštį pono Baroso pasisakymą? Šiandien jūs nesate komisijos narys, jūs esate nepriklausomas mokslininkas ir mane domintų, ką jūs apie tai manote. Ačiū. Okay, we're sort of slightly on borrowed time now. Um, so... Na, kadangi mus spaudžia laikas, reikėtų kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Ko gero, nuskambėjo daug minčių apmąstymams. Ačiū. Man atrodo, kad pati įdomiausia e, rytinio posėdžio dalis dar tik artėja, taigi aš tikrai nenorėčiau išnaudoti per nelik daug laiko, nes dar pasisakys ir kiti kolegos. Aš pabandysiu labai glaustai atsakyti pateiktus klausimus. Visų pirma, ponas Feja tėravosi dėl konkrečių integracijos priemonių skirtų rinkai. Aš manau, kad uh, Visi turėtumėm apie tai pagalvoti. Reikėtų kalbėti ne vien tik apie konkrečias specifines priemonės, nes jos yra nurodytos komisaro Barnie vidaus rinkos, bendrosios rinkos akte. Aš manau, kad mums reikėtų rasti ryšį tarp bendrosios rinkos akto priemonių ir ekonominio valdymo paketo. Norėčiau atsakyti ir į pono Švap klausimus. Dar šitą pridursiu. Pamiršau tai pasakyti atsakydamas į ponios Gular klausimą. Buvo teirautasi, kaip galima būtų užtikrinti ryšį tarp e, ekonominio valdymo paketo ir bendrosios rinkos akto priemonių. Galbūt tam tikra tarybos formacija galėtų būti skirta Europos ekonominio valdymo klausimams. Dokumentuose dažnai kalbama apie bendrąją rinką. Bet aš manau, kad Europos valstybių ir vyriausybių vadovai turėtų susirinkti į Europos tarybą ir prisimti savo atsakomybę ir spręsti, ką reikėtų daryti, siekiant užtikrinti geresnę integraciją Europoje. Galbūt Europos parlamentas galėtų taip pat pateikti savo pasiūlymų nes aš kiek žinau, šimtų procentų dar nėra nuspręsta dėl pasiūlymo. Dėl investicijų. Buvo pateiktas pavyzdys, kad tarp dviejų pagrindinių Lisabonos miestų yra trys automagistralės, tikrai labai įdomus atvejis. Galbūt tai nėra pats geriausias pavyzdys, kad turėtų būti skatinamos viešosios investicijos, bet mes visi tikriausiai sutarėme, kad nacionalinės politikos sistemos yra sukurtos taip, kad piliečiai, mokesčių mokėtojai galėtų kontroliuoti, ką vyriausybė daro su surinktais pinigais. Taigi nacionaliniu lygiu reikėtų taip pat užtikrinti kontrolės patikros galimybę. Ponas Tvejo taip pat kalbėjo apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmens sustiprinimą. Europos parlamentas galėtų teikti daugiau informacijos nacionaliniams parlamentams apie europinį kontekstą, kur yra primami sprendimai. Pone Liulink, man labai malonu matyti, kad jūs taip puikiai laikotės, jūs labai e, aktualius klausimus pateikėte. Jūs minėjote sudėtingas e, procedūras, e, Jūs kalbėjote apie valstybės narės, ar tai, apie tai, ar jos viską supranta. Manau, kad disciplinos, drausmės, procedūrų toliau laikomasi, mes jų nepamiršome ir mes e, galbūt turime siekti E, kažkaip sumažinto į ypatingo mandagumo tarp valstybių narių lygmenį. Dar pasakysiu, kad jūs labai daug kuo asmeniškai esate prisidėjusi ir prisidėsite, jeigu galėtumėte paraginti Luksemburgo ministro pirmininką pakeisti Junkerio teorema. Dabar visose diskusijose apie tai kalbama, kai kalbama apie discipliną, drausmę, e, struktūrinės reformas. Mes labai gerai žinome, ką reikia daryti, bet pasakykite mums, kaip tai padaryti ir dar laimėti rinkimus. Taip skamba ta frazė. Ir e, visi suvokia, kad tai yra politinio nepajėgumo E, tam tikras apibrėžimas. E, tam tikrais atvejais galima pademonstruoti, kad gera politika, geros priemonės netrukdo laimėti rinkimų, bet pirmiausia, geriausias paneigimas Junkerio tezės, e, tezai paneigti būtų pats Junkeris, nes Luksemburgė yra vykdoma daug reformų, galbūt nepakankamai, bet čia jau liulink teorija. E, jau jisai iš tikrųjų yra padaręs nemažai ir e, rinkėjai Luksemburgė e, jį renka jau, man atrodo, jis jau yra ministras pirmininkas daugybę metų. Ir dar noriu pasakyti, 16 metų jisai ministras pirmininkas, o dėl e, euroobligacijų galimybės finansuoti investicinius projektus. Aš nesakiau, kad taip negalima daryti, bet mes dabar kalbame šiek tiek apie kitą dalyką, kaip apie e, politinę priemonę, o ne kaip e, e, investicijų priemonę. Ponui Langenui noriu padėkoti už jo mintis malonės prisimenu mūsų diskusijas apie viešuosius pirkimus. E, Forenuar. Tai vyko Švarcvaldė. Jūs puikiai paaiškinote, kodėl buvo pasirinkti 3 procentai ir 60 procentų rengiant e, Maastrichto kriterijus. Aš nemačiau pirmininko Baroso dabar, tai negaliu komentuoti to, ką jis pasakė, bet iš to, ką girdėjau, tai iš tikrųjų kai kurie dalykai man labai atrodo įdomus ir aš pasižiūrėsiu į tekstą. Taigi dėkoju Jums. Thank you very much. Uh, as ever, the longer that you have us with us, the... Labai ačiū. Kuo ilgiau su jumis kalbame, tuo daugiau idėjų mums kyla, kurias norėtumėm e, aptarti ir ko gero visiškai netrukus rasime dar vieną dingstį jūs čia pasikviesti, kaip galbūt kai kurie kolegos su jumis susisieks asmeniniu pagrindu. Ačiū ponas Monti ir iki kito susitikimo. Na, dabar galime perėti prie e, diskusijų. Norėčiau pakviesti prieki kalbėtojus. Prašau sėstis. Skalbu trumpą pertraukėlę, kol kalbėtoja ateis į priekį. Uh, right. Um, <coughs> oh dear, colleagues. Uh, thank you very much. Kolegos. Atsiprašau ekspertų, kad mes vėluojame. Na, bet be jokių įžangų pereikime prie trijų dešimties minučių pasisakymų. Pirmasis bus pateiktas Paulo de Grauve, kuris yra tarptautinės ekonomikos profesorius e, Lioveno katalikiškajame universitete. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie euro obligacijas. Yra daug dalykų susijusių su uh, ekonomikos valdymu, tačiau, kadangi nėra laiko, norėčiau pakalbėti daugiausia apie euroobligacijas. Kaip žinote, eurozona pakliuvo į egzistencinę krizę, kur turėjo ir teigiamą poveikį, nes padidėjo sutarimės, kad reikalinga politinė sąjunga, kad eurozona būtų išsaugota. Tuo pat metu atrodo, kad nėra didelio noro tos politinės sąjungos siekti. Todėl, man atrodo, vienintelė strategija yra daryti mažus žingsnius siekiant tos politinės sąjungos. Aš ketinu teikti, kad bendrų euroobligacijų emisijos idėja yra labai svarbus pirmasis žingsnis siekiant politinės sąjungos, kuris galėtų nuraminti finansų rinkas ir gražinti finansinį stabilumą eurozonoje. Be to, bendra euroobligacijų emisija gali būti priemonė sustiprinti ekonominį augimą. Norėčiau pateikti svarbiausią argumentą dėl euroobligacijų. Tai yra politinis argumentas. Kaip sakiau, krizė eurozonoje tapo egzistencinė krize. Investuotojai kelia klausimą, ar eurozona kokia jiems yra dabar pažįstama, išliks. Toks pasitikėjimo trūkumas e, eurozonos ateitimi sukelia endeminį nestabilumą. Tai blogas žinias apie vieną konkrečią šalį paverčia blogomis žiniomis apie kitas šalis. Ir taip kelia grėsmę visai sistemai. Krizė sukėlė iš tiesų spalio mėnesio ir gruodžio mėnesio Europos tarybos sprendimai e, publikacijų laikėtojus mokėti, jeigu vyriausybės paprašo finansinės paramos. Toks, stabilum, e, toks sprendimas destabilizuoja vyriausybės, nes jos tampa spekuliacinių atakų e, objektais. Norėčiau priminti valiutos keitimo mechanizmo pavyzdį nes tuomet valstybės įsipareigojo palaikyti valiutų kursus, tačiau visos turėjo galimybę devalvuoti savo valiutą, valiutą ir tuomet prasidėjo spekulacinės atakos, kuomet reikėjo didinti palūkanų normas ir buvo labiau, tapo labiau tikėtina, kad vyriausybės devalvuos valiutas. Dabar padarome tą patį. Mes paskelbėme šalis gali devalvuoti savo obligacijas. Todėl spekuliantai, kuomet jie įtaria, kad tai įvyks, eina pardavinėti tas obligacijas, tai pakyla palūkanų normos ir atsiranda paskatos vyriausybės devalvuoti savo skolos popierius. Taip negalima daryti. Taigi, vietoj to, kad išspręsime problemą, Europos lyderiai sukūrė problemą, kuri eurozonos krize dar sustiprino ir padarė egzistencinę krizę. Taigi reikia iš to kažkaip išsikapstyti, turime atsisakyti šių idėjų, kaip e, priversti e, obligacijų laikytojus išpirkinėti vyriausybių skolą. Tačiau dabar norėčiau pasakyti, kad e, būdas išeiti iš šio uždaro rato yra mechanizmo sukūrimas, kuomet valstybės narės pademonstruotų rinkai, kad jos rimtai vertina savo įsipareigojimus eurozonai. Tokie na, tiesiog e, pareiškimai nėra pakankami. Reikia mechanizmo, kuris rinkai teiktų signalus, kad vyriausybės E, yra įsipareigojusios eurozonai, o toks bendra, be, bendros euro obligacijos yra tokia garantija, nes e, išleidžiančios šalis būtų kartu atsakingos už išleistą skolą. Tai yra labai gerai matomi įsipareigojimai, kurie įtikintų rinką, kad valstybės narės rimtai vertina eurozonos ateitį. Tai yra mechanizmas, kuomet vyriausybės surištų savo rankas ir rinkai pademonstruotų, kad jos visos yra viename laive. Todėl e, mums ir reikia tų euro obligacijų. Man atrodo, kad tai yra svarbiausia priežastis, tai yra politinė priežastis ir tai yra pirmas žingsnis į politinę sąjungą. Tai yra vienas iš būdų pradėti e, politinės sąjungos kūrimą, sukuriant mechanizmą, kuris aiškiai rodo, kad iš jo negalima išeiti ir tai priverstų šalis žingsnį, konkrečius žingsnius siekiant politinės sąjungos. Tai galėtų nuraminti finansų rinkas, nes dinktų tą egzistencinę baimę, kuri e, destabilizuoja eurozoną šiandien. Ir tai prisidėtų prie didesnio stabilumo. Yra kitų priežasčių, kam, e, dėl ko reikia euro obligacijų. Mario Monti pabrėžė tas svarbės finansinės, ekonominės priežastis. Aš manau, kad tai yra priemonė, kuri padėtų didinti ekonominį augimą, jeigu jos, tos obligacijos būtų sukurtos protingai. Aš toliau apie tai nekalbėsiu. Noriu pakalbėti apie kai kurios argumentus prieš euroobligacijas. Yra tam tikras e, pasipriešinimas e, kai kuriuose šalise šiai idėjai. Šis pasipriešinimas yra suprantamas. Todėl euroobligacijų struktūra turėtų atsižvelgti į tokius kontrargumentus. Norėčiau pakalbėti apie du e, tuos argumentus. Vienas šių yra moralinė rizika. Bendro euroobligacijų emisija tarsi garantuotų dalyvaujančioms šalims, kadangi jos kolektyviai atsakingos už tą bendrą skolą, sukuriama paskaita e, valstybėms pasiremti tokią garantiją ir išleisti per daug skolos vertybinių popierių tokia moralinė rizika kyla. Ir tuomet šalise, kurios mano, kad kitos šalis taip elgsis, atsiranda tam tikra baimė. Tokia moralinė rizika, tai problema tokia turi būti, būti išspręsta, kuriant euroobligacijų struktūrą. Kitas kontrargumentas yra susijęs su to, kad aukščiausia reitingo šalis, pavyzdžiui, Vokietija, Olandija, bijo, kad jos turėtų smokėti daugiau, nes tame bendrame klube bus ir mažesnio reitingo šalių, jeigu obligacijų išleidžiamos kartu, gali būti, kad palūkanos bus didesnės. Dėl tų, dėl, nes tokio bendro klubo reputacija nebus tokia gera kaip e, atskirų geriausių reitingų šalių. Taigi šis kontrolmentas taip pat yra svarbus. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kaip išspręsti šias problemas, kuriant bendrų obligacijų struktūrą. Čia norėčiau pateikti dvi idėjas, jas e, suderinti. Viena idėja tai buvo mėlynų ir e, raudonų obligacijų idėja, kurią pateikė ponas Briugelis, kur būtų apribojimas dalyvavimas e, tos, to, išleidžiantas mėlynasias obligacijas. Pavyzdžiui, tai galėtų būti 60 procentų BVP, o kita dalis būtų e, maž, blogesnės kokybės obligacijos, tai yra raudonosios obligacijos. Ši mintis yra gera, ji padeda išspręsti dar e, moralinės rizikos problemas, nes tuomet sukūrėmės skirtingos skirt, skirtumas atsiranda tarp ribinės skolinimosi kainos ir vidutinės e, skolinimosi kainos. Vidutinė skolinimosi kaina būtų mažesnė negu ribinė kaina. Tuomet šalims būtų lengviau atsikratyti problemų. Jeigu vidutinė norma yra maža, o ribinė kaina E, kaina yra didelė, tai tuomet jos stengiasi atsisakyti, atsikratyti ir cido, kad jų ribinė kaina sumažėtų. Kitas bruožas, kurį aš patikiau kartu su kolega, toje melinųjų e, obligacijų dalyje taikyti diversijuotą e, palūkanų normą. Taigi aukščiausio reitingo šalis mokėtų mažesnės palūkanas, o tos šalis, kurių reitingas blogesnis, mokėtų daugiau. Taigi mėlynojo dalyje būtų tam tikras perpaskirstimas. Aukščiausio reitingo šalis tuomet būtų užtikrintos, kad jos nemokės daugiau negu išleisdamos e, savo individualią skolą. Tai yra, taigi taip galima atsižvelgti ir, ir, ir šį antrą kontrargumentą prieš euroobligacijas. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti, kad tokiu būdu dėl išdėstytų priežasčių, politinių priežasčių mes sukurtume mechanizmą, kuris signalizuotų rinkai, kad visos šalis rimtai vertina savo pasirežimą išlaikyti eurą. Ačiū. Um... Labai dėkoju. Toliau pasisakys Paulo Manase, makroekonomikos ir tarptautinės ekonomikos politikos profesorius iš Bolonės universiteto. Labai ačiū, kad pakvietėte mane. Aš perskaitysiu savo kalbą, nes pasakė, kad kitaip e, gali prapulti kai kurios detalės. Pirmiausiai aš pristatysiu Jums klausimą, paskui apibūdinsiu e, galimas trumpalaikės ir e, vidutinės trukmės reformas. Taip pat pakomentuosiu e, keletą aspektų pasiūlymuose stabilumo ir augimo pakte makroekonominė priežiūra ir euro obligacijas. Ir paskui aš po savo pasisakymą išplatinsiu tekstą. E, kaip žinia, e, naujais metais krizė neišnyko, net priešingai neseniai padidėjo palūkanų skirtumas už e, obligacijas. Žinome, kad krizė jau iš Graikijos ir Airijos bei Portugalijos gali pasiekti Ispaniją, Belgiją ir Italiją Priežastis yra paprasta. Investuotojai pripažįsta, kad ES trūksta pakankamai e, veiksmingų institucijų užkirsti krizėms ir spręsti krizių pasiekmėms. E, dabar e, mes iš tikrųjų turime rimtai galvoti, kaip reformuoti savo institucijas. Laiko daug neturime tam uždaviniui, o kartais nacionalinės vyriausybės atrodo pirmiausia galvoja apie nacionalinės politikos suvaržymus, ne apie bendrus e, pažangius tikslus ir e, Mm, nors tie sprendimai gali turėti poveikio visai ES atskirų valstybių narių. E, matome, kad per pastaruosius 40 metų pasireiškia įvairių e, krizių susijusių su valiutomis, bankais, e, bet vis tiek mes tų krizių gerai nepažįstame ir kai krizė pradeda reikštis, mes pradedame panikuoti ir krizė pradeda plisti labai e, svarbios priemonės dabar jau buvo paskelbtas, paskelbtos pirmiausiai 2013 e, metais Europos stabilumo mechanizmas pradės veikti, bus numatyti tas kolektyvinių veiksmų nuostatos, taip pat dėl naujų obligacijų e, išleidimo buvo paskelbta tam tikrų dalykų, pateikta pasiūlymų dėl e, stabilumo ir augimo pakto, dėl naujos struktūros makroekonominės priežios sukūrimo. Ir manau ypatingai gerai yra tai, kad neseniai buvo pasiūlytas mechanizmas dėl bankų m, mm, problemų sprendimo, dėl e, finansinio sektoriaus sustiprintos priežiūros. Deja, visos šitos priemonės atrodo kol kas nepašalino susirūpimo dėl trumpalaikio finansavimo spaudimo ir e, užkrėtimo tam tikrų aspektų dinamikos. E, tai galbūt susiję su e, pastarųjų metų įvykiais ir tuo, kad priemonės yra taikomas nesistemingai, o atskirai mėtomos tam tikrais gabaliukais. E, Ką reikia daryti? Žinoma, kad užduotis yra nepaprastai didelė, taigi labai svarbu yra, kokia seka bus įgyvendintos e, reformos. Reikia novatoriško požiūrio, ypač tada, kai seni politikos principai ir struktūros nepasiteisino. Dabar pirmiausia, pasižiūrėkime į tai, kas yra netidėliotina, kokių pirmiausia reikia trumpalaikių priemonių, kurios turėtų būti gyventos per ateinančias savaitės ir mėnesius. Mano nuomonė, didžiausias prioritetas yra išplėsti Europos finansinio stabilumo priemonės skolinimo pajėgumus ir stabilumo mechanizmo skolinimo pajėgumus. Ir tai leistų atidėti šiek tiek kitas vidutinės trukmės institucinės reformas. Kaip žinia, dabar skola ES sudaro 2,85 trilijonus eurų dolerių atsiprašau, ir e, gražinimo terminas tos skolos yra 11-13 metai. Portugalijoje, Italijoje, Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje 11 metais e, skola, kurią reikės gražinti, 11 metais sudarys 502 e, milijonus dolerių. Taigi, Europos finansinio stabilumo priemonė reikėtų 1,72 trilijonų dolerių, kad būtų galima e, patenkinti Airijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Belgijos ir Italijos poreikius 11-13 metais. E, viena galimybė, kad Europos finansinio stabilumo priemonė e, teiktų pagalbą šalims, kitas dalykas yra ECB pavyzdžiui, bankų rekapitalizacija ir panašiai. Tačiau Svarbiausias dalykas yra turėti geras priemonės. Tai būtų didžiausia apsauga nuo spekulacinių išpolių. Antras netidėliotinas uždavinys yra E, skolinimas iš Europos finansinio stabilumo priemonės, e, stabilumo mechanizmo, kaip kad sakė pirmininkė, turi būti masiško pobūdžio, reikia taip pat tam taikyti sąlygas ir taip pat turi būti subsidijuojamos palūkanos, nes tikslas yra palengvinti tvarumo problemas, nes e, žinome, kad ir, ir krizės sumetimai turėtų būti jau antraeilės antrailio dėmesio dalykas. E, šalis, kurioms grėsia nemokumas, reikia, reikia daryti skirtumą tarp šalių, kurioms grėsia nemokumas ir šalių, kurios susiduria su trumpalaikėmis likvidumo problemomis. Ir e, nemokumas kūmo problemas patiriančios šalis turėtų, kaip galima greičiau, restruktūrizuoti savo skolą ir tą sėkmingai galima padaryti, taikant tokias priemonės E, kaip kad darė Pakistanas, Ukraina ar Urugvajus 10-metyje siūlydami taip vadinamus exchange offers. E, dažnai šalis e, neturi pakankamai priemonių pačios to padaryti ir e, štai reikia daryti skirtumą tarp e, šalių, kurios neturi likvidžių lėšų pakankamai ir kurios yra nemokios. Tai yra būtina sąlyga, kad mes užkirstume vienų problemų į kitas persimetimą. Taip pat e, reikia galvoti apie bankų rekapitalizavimą ir bankų problemų sprendimą. Tai yra trečias prioritetas jau beveik baigėsi mano laikas, aš dar norėjau perėti prie kito aspekto. Aš pabandysiu uh, sutrumpinti savo pasisakymą. Tik pasakysiu, kad dėl vidutinės trukmės reformų uh, pasisakysiu dėl stabilumo ir augimo pakto šiek tiek ir apie euroobligacijas. Dėl stabilumo ir augimo pakto. Problema pirmiausia yra susijusi su pasiūlymu, kuris sako, kad prisitaikymas turi būti e, priderintas prie nuokrypio e, tarp skolos BVP santykio, kas yra 60 procentų. Tai gali kelti problemų. Ta prasme, kad gali prireikti keletos sąlygų. Pirmiausia, prisiderinimas negali, gali būti neužtikrintas tose šalyse, kuriuose yra daug problemų, pavyzdžiui, Belgija, Italija. Jeigu jos turės prisitaikyti, tai reiškia, kad e, pirminio balanso dydis turės padidėti keliais procentais BVP per ateinančius metus ir vargu, ar tai pasiteisins. Ir tai nebu, netitiks taisyklių, o taip pat gali e, būti, kad šalis pasirinks paprasčiausiai e, mokėti baudas. Dar vienas dalykas. E, mums Europoje reikia tam tikrų fiskalinių priemonių, nes daugelį šalių krizė tęsiasi bet reikia daryti skirtumą tarp e, ribojimų priemonių e, masto vienose ir kitose šalyse. Galbūt suderintas mechanizmas e, ribojančio pobūdžio taikomas vienodai visur nebūtų labai geras. Viena iš galimybių būtų įdėkti mechanizmą, kuris yra panašus į E, daugelie šalių veikiančius mechanizmus. Palyginsiu tai su paž... vairuotojo pažymėjimu. Jeigu nusižengi, prarandi taškus, o jeigu gerai elgiesi, gauni taškų. Jeigu būtų įdėkta tokia taisyklė, tai tada šalis galėtų e, dėkti tam tikrą stabilizavimo politiką ir taip pat uh, užsitikrinti fiskalinę drausmę. Dabar tam tikros tinkli pastebėjimai prie, prieš apibendrinant dėl Europos skolų agentūros ir euro obligacijų pasiūlymo. E, profesorius Montis e, Poldegrau kalbėjo apie labai įdomius aspektus, į kuriuos reikia e, rimtai žiūrėti. Bet aš turiu keletą ir prieštaravimų dėl to, kada reikėtų pradėti leisti euroobligacijas. Ekonominė prasme, bet kokia obligacija rinkos e, vertę turės tada, kai rinka turi tam tikrus lūkesčius. Ir reikia galvoti, kad e, rinka tikisi, kad kaž, atsiras perviršis, kuris leis apmokėti už tą obligaciją. Tai yra svarbus klausimas, nes galima kelti klausimą, kodėl vokiečiai ar olandai e, sieks e, užsidirbti tą perviršį, kad galėtų apmokėti už obligacijas ar finansuoti e, viduržėmio šalių skolą. Pirmasis pastebėjimas būtų toks. E, reikia būtinai fiskalinės didesnės integracijos tarp šalių ir reikia kalbėti apie tam tikrą finansinio suverenumo praradimą šalyse, kuriuose yra aukštas deficitas. Tik tai tokiu atveju euroobligacijos pasiteisins. Mano nuomonė, euroobligacijos obligacijų pasiūlymas reikalauja kur kas didesnės fiskalinės politikos integracijos šalyse, kurios leis euroobligacijas. Dar kitas dalykas - laikas. Prisiminkime, kad pasiūlyme daromas skirtumas tarp aukštesnės kategorijos ir žemesnės kategorijos obligacijų. Egzistuoja dvi galimybės, kaip įdėkti jas Viena galimybė - įgyvendinti netikėtai pasiūlymą. Kitas būdas, kaip įgyvendinti šį pasiūlymą būtų pirmiausia išspręsti skolų problemą šalyse, kurioms grėsia nemokumas ir tada pradėti gyvendinti pasiūlymus. Tada pradedama nuo nulio. Bet tai, kaip paskeltas, suformuotas pasiūlymas, yra tarsi nusakoma data būsima 2013 metai ir dabar kiekvienas investuotojas šiandien žino, kad praeitie praras kapitalą, jeigu dabar e, pirks Portugalijos e, skolos vertybinius popierius. Taigi, niekas šiandien dėl to nenorės investuoti į skolą, kuri ateityje bus žemesnės kategorijos skola. Dabar dabartinis pasiūlymas gali pabloginti patirtį. Aš žinau, kad turiu baigti ir <laughs> padėkoti Jums uždėmesi dabar. Labai ačiū, mes išplatiname Jūsų pasisakymo tekstą. Taigi, kolegos galės pasiskaityti. Iš tikrųjų, dešimt minučių yra nekažinkas. Dabar suteiksiu žodį ponui Gustav Horn. Jis yra Hans Böckler fondo profesorius ir direktorius. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau paaiškinti valiutos filosofiją. Kas yra valiuta ekonominė prasme? Valiutų sąjunga ekonominė prasme. Mes kalbame apie bendrą infliacijos lygį. Jį nustato Europos centrinis bankas ir jis turėtų būti maždaug 2 procentai. Tai yra tikslas, kurio turėtų paisyti kiekviena suveneri valstybė savo politikoje. Turime suprasti, kad dvi valstybių grupės šio įsipareigojimo nesilaikė. Viena grupė tų šalių nuolat pasiekdavo aukštesnį infliacijos lygį. Tai yra nedidelė šalių grupė, bet ten yra ir viena didelė valstybė, kur tas infliacijos lygis būdavo mažesnis. Viskas gali skambėti techniškai, bet tai turi rimtų pasiekmių. Tai reiškia, kad tos valstybės narės, kurių infliacijos lygis yra aukštesnis negu kad tikslinis lygis, praranda konkurencingumą eurozonoje. Ir būtent dėl to atsirado struktūrinis deficitas. Kitai žodžiais tariant, jos nuolat didino išorės įsiskolinimus. Tai yra ne vien tik viešojo sektoriaus įsiskolinimas, bet ir privataus sektoriaus įsiskolinimas palūkanas. Taigi kalbame apie abi įsiskolinimo rūšis. Kita šalių grupė kaupė pajamas ir tose šalise susidarė struktūrinis perviršis. ir dėl to tų šalių konkurencingumas buvo didesnis. Ir tai taip pat skatino augimą. Tačiau tai nėra tvari strategija. Na, kalbant apie skolas, tai yra savaime suprantama, kad negalima skolintis be galo, kažkada tas skolas vis tiek reikia gražinti. Jeigu tai nedaroma, tuomet rinkose kyla panika, tą mes pastebėjome pastaraisiais mėnesiais. Bet kalbant apie tas šalis, kurios turi perviršį, Jos taip pat susiduria su problemomis, nes e, kai kada skolas reikia nurašyti. Ir tą aš galiu pasakyti, tarkim, apie Vokietiją. Didžiuliai nurašymai. Ir to strateginio pranašumo kaip ir nebelieka. Taigi reikia tam tikrų vyriausybinių strategijų ir būtent apie tai mes šiandien uh, kalbame. Tokiu būdu mes galime spręsti šią problemą ilgalaikę perspektyvą ir struktūrinę prasme. Ir aš labai džiaugiuosi, matydamas pateiktus pasiūlymus dėl biudžeto perviršio e, procedūrų. Aš manau, kad ateitie reikėtų kalbėti ne vien tik apie veiksmus, uh, trumpalaikėje perspektyvoje nereikia kalbėti vien tik apie techninės priežastis, reikia kalbėti ir apie ilgalaikę perspektyvą. Ir būtent dėl to reikia tokios strategijos, kuri turėtų ir procedūrų, kurios padėtų nustatyti struktūrinius perviršius ir deficitus ir juos spręsti, naudojant atitinkamą politiką. Tai reiškia, kad Nereikia sutelkti dėmesio vien tik į viešojo sektoriaus įsiskolinimą. Tai yra viena medalio pusė. Įsiskolinimas gali būti susijęs su viešuoju sektoriumi. Tačiau taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į privataus sektoriaus įsiskolinimą vienoje ar kitoje šalyje, privačiame sektorė gali kilti e, įsiskolinimo burbulai ir dėl to gali didėti e, infliacija ir atsirasti deficitas. Galbūt tai yra ir Ispanijos bei Airijos atvejais. Reikia kalbėti ir apie e, viešo ir apie privataus sektoriaus įsiskolinimą. Taigi, Dėl to mums reikėtų tokios institucijos, kuris spręstų šias problemas. Ir aš dėl to pasisakau už Europos parlamento pasiūlymą sukurti tokią instituciją. Mes tą instituciją galime pavadinti kaip tik norime. Tarkim, Europos valiutų fondas, toks galėtų būti darbinis laikinas pavadinimas. Iš tikrųjų, reikėtų tokios agentūros, kuri turėtų būti pajėgi atlikti analizę, e, aptikti, nustatyti deficitus arba perviršius ir kurti techninės galimybės, kaip galima būtų pasiūlyti tom šalims, kurios pažeidžia taisyklės sukurti tokias politikos strategijas, kad galima būtų įveikti tokią situaciją. Norėčiau priminti, kad kilus naujausiai kriziai, e, kilo diskusija, reikėtų kreiptis į tarptautinį valiutų fondą ar ne. Europos centrinis bankas tam griežtai prieštaravo. Aš manau, kad reikėtų kreiptis į tokį fondą dėl to, kad eurozonoje nebuvo techninių galimybių išspręsti problemas. Tai yra ne vien tik ekonominis, bet ir politinis klausimas. Jeigu galima paskambinti kažkur tai į Vašingtoną ir išspręsti problemas, tai jau reiškia, kad galima daryti spaudimą didžiojo dvidešimtuko šalių lygmenių. Taigi Politinė prasme tai tikriausiai nėra labai pageidautina situacija Europos Sąjungai. Mes turėtumėm sugebėti patys spręsti savo vidinės problemas. Būtent vien tik dėl šios politinės priežasties mums reikėtų tokios agentūros, kuris sukurtų techninės sąlygas struktūrinėms problemams, kurios gali iškilti spręsti. kolegos jau kėlė tokį klausimą, kaip turėtų būti viskas finansuojama. Aš taip pat pritariu tam, ką pasakė Paul Dekrovė, kuris kalbėjo apie euroobligacijas. Man atrodo, kad tai yra labai tinkamas būdas finansavimui. Aišku, reikia nustatyti ir tam tikras sąlygas, o būtent tos šalis turi laikytis tokių taisyklių, kurios padėtų įveikti einamosios sąskaitos deficitą. Šios obligacijos neturėtų būti leidžiamos neribojamai, reikėtų numatyti tam tikras ribas, pavyzdžiui, 60 procentų BVP, nuo kada galima pradėti leisti obligacijas. Arba galbūt būtų galima kalbėti apie papildomą žemesnio lygio uh, obligacijas, kurios padėtų pritraukti papildomų lėšų. Be abejo, tai yra tam tikra vyriausybinė struktūra, kuri padėtų valiutų sąjungai kaip ekonominiam vienetui, nes šiuo metu valiutų sąjunga nėra baigtinė. Mes neturime išsamios monetarinės politikos, mes vykdome skirtingas fiskalinės politikas ir jos nėra tinkamos norint įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kuriuos mes prisėmėme, kurdami valiutų sąjungą. Taigi reikėtų tam tikros institucijos, kuri numatytų priemonės, kurios padėtų išvengti vairių problemų. Taigi aš tikrai pasisakau už euro obligacijas. Aišku, viskas turi būti daroma laiku. Aš nesu toks optimistas, kad tikėčiausi, kad viskas vyks per dvi, tris dienas. Artimiausių laikų mums reikės tam tikrų skubių priemonių. galbūt Europos finansinių rinkų stabilumo priemonę būtų galima pakeisti ateityje Europos valiutų fondų. Tai būtų svarbu, norint sumažinti palūkanų normą tom šalims, kurios norėtų gauti lėšų iš EFSF. Kitos šalis e, daro spaudimą finansinių problemų turinčiam šalims, kad jos naudotųsi pagalbos priemonėmis. Galbūt tos šalis galėtų kreiptis į FSF, tai galėtų šiuo metu stabilizuoti rinką. Na ir čia irgi būtų galima galvoti ir apie tam tikras rizikos priemokas. Ačiū. Questions. Ačiū. Toliau perėsime prie klausimų. Kas nori užduoti klausimą, prašau parodyti. Žampolis, Udo Pervanš ir Filipas. Kol kas yra mano sąraše. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu ne, pasirodysite dabar. Tie, kurie nori užduoti klausimą, po to galbūt neturėsite laiko. Žampolis. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju e, visiems kalbėjusiems už gerus paaiškinimus. Norėčiau pakomentuoti šiek tiek dėl to, kad, na, galbūt ne viską pakankamai gerai suprantu, tačiau nemanau, rinka nėra visada pakankamas dalykas. Rizika yra linkusi atsikratinėti rizikos. Tai yra tie, kas skolinasi, patys turi garantuoti už riziką. Dar vienas dalykas. Kai kalbama apie euroobligacijas, reikia jas apibriežti, nes atrodo, kad e, ar obligacijos įsivaizduojamos skirtingai įvairių žmonių. Ar tai yra tiesiog klasikinė obligacija, ar kažkoks tai dalies skolos draugimas. Dabar Europos rinkose vyroja šizofrenija. <clears throat> Atrodo, kad yra pasirengę žmonės prisimti skolą už Airiją ir nemanau, kad e, valstybės narės turėtų eitų, eiti tokiu keliu. Na ir paskutinis, mažiau reikšmingas dalykas. A, tai yra tai, vargu ar daug šalių gali lengvai skolinti kitoms, išskyrus vieną kitą. Tačiau skolas reikia gražinti. Jeigu pasiskolinai iš banko, tai turi gražinti tą skolą. Man atrodo, kad mums reikia griežtos skolos politiką, nes skolą kada nors vis tiek reikia gražinti. Ačiū. Pirmiausia, išklausysime visus komentarus, nes kitaip gali mums pritrūkti laiko. Udo. Ačiū panas Degrovė, kuris kalbėjo pradžioje. Sakė, kad situacija yra tikrai labai rimta, na, o kiti du kalbėtojai kalbėjo apie tai, kokiu veiksmu politiniu lygmeniu reikėtų imtis, ką turėtų daryti vyriausybės ir ES tam, kad galima būtų atsižvelgti situacijos rimtumą. Aš pažiūrėjau, kokie pasiūlymai guliant mūsų stalo. Kalbama apie stabilumo rūgimo paktą, reformą. Apie tai daug kalbame, tačiau iš tikrųjų mes esame nuo visko labai nutolę. Mes kalbame apie atskiras detalės, bent jau man susidaro toks įspūdis, mes e, vadovaujamės vakarykštėmis e, idėjomis apie tai, kaip galima būtų sustiprinti instrumentų veiksmingumą. Komisijos pasiūlymuose dėl augimo ir stabilumo pakto nėra daug naujų idėjų. Nekalbam apie naują politinį reguliavimą. Uh, Ką mes turėtumėm konkrečiai daryti kaip teisės aktų kūrėjai? Ar Europos parlamentas turi galimybių tarybai ir komisijai, o taip pat ir valstybėms narėms pasakyti, kad reikėtų kiek įmanoma greičiau sukurti naują vyriausybinę valdymo struktūrą, siekiant išvengti didesnės žalos? Apie tai aš dar E, kalbėsiu vėliau ir tikrai labai laukčiau bet kokių idėjų šiame kontekste. Ačiū. Revanš. Merci d'abord toutes mes excuses auprès du professeur de Groff parce que je suis arrivée à... E, Dėkuoju už teiktą žodį. Pirmiausia, noriu atsiprašyti visų diskusijos e, prelegentų, nes pavėlavau, neišklausiau jų pranešimų, bet pateiksiu porą klausimų pirmasis, kurį kėlė prelegentai, tai yra fiskalinis aspektas ekonominėme valdyme. Tai yra sudėtingas dalykas, mes nesusitarėme, neturime vieningos nuomonės šiuo klausimu, bet e, tai yra labai rimtas klausimas, kalbama apie ekonominę ir pinigų sąjungą ir galvojama, kaip šį elementą e, apžvelgti. E, toliau, kiek e, užėsime į tekstus dėl ekonominio valdymo reformos, pasakysiu, kad e, originalus aspektas yra taip vadinama prudent fiscal policy, nuosaiki fiskalinė politika. Užimtumo reikalų komisaras pasiūlė šiek tiek kitokį terminą, e, tai yra veiksminga fiskalinė politika. Iš politinės, e, dabar žiūrime į biudžeto politiką ir nežinau, kaip visa tai bus apibriešta kaip užtikrinti sveiką augimą, sumažinti skolą. Jūs taip pat e, pratesite pono Hisingo mintis, e, kai kalbėjote apie reformas pagrindinės. Dabar dėl euro obligacijų Man atrodo, kad galima rasti atsakymą į vieną iš klausimų dėl Europos skolos rinkos kūrimo. Egzistuoja viena labai tvirta priemonė, jeigu norime žengti į priekį ekonominio valdymo srityje. Tai yra e, palūkanos suvereniai skolai finansuoti galiausiai mintis, kad komisija gali pradėti pažeidimo procedūrą šiuo pagrindu, jeigu nesilaikom reikalavimų. Aš sutinku, kad e, kiekybinis, nekokybinis požiūris, kuris Mm, šiandien iš komisijos teksto neužtikrins pridėtinės vertės ekonominėme valdyme Europos lygmens. Bet ką jūs siūlytumėte kaip e, priežiūros mechanizmą? Aš nemanau, kad jūs sakote, reikia, jog reikia visų atsisakyti, bet kaip reikėtų veiksmingai suorganizuoti valdymą. Iki šiol žinome, kad e, pirmiausia, mes iki šiol žiūrėjome į kiekybinius, nekokybinius rodiklius ir ką reikėtų daryti toliau. Išklausėme pusę klausimų, galbūt e, galima išklausyti atsakymų, tokia pačia tvarka kaip ir pirmiau. E, prašyčiau kalbėti nedaugiau kaip po keturias minutės. Taigi pirmiausia, profesorius Degrauė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į labai e, svarbų klausimą, kurį iškėlė ponas Kozė. Kas gražina skolą? E, tvari skola nereikalauja kažkokio ypatingo gražinimo. Tai yra aišku, jeigu skola yra tvari, tai toks klausimas nekyla, nes ji yra refinansuojama. Bet dabar tvarumo klausimas iškyla. Jeigu tai yra netvari skola, tai tada kyla problemos. Ir aš dar norėčiau paminėti kitą elementą. Viskas priklauso nuo palūkanų normos. Šiandien Airijos vyriausybė turi mokėti 9 procentus. Neprik... Ir jokia skola negali būti tvari, mokant tokį procentą, net ir Vokietijos skola. Taigi iškyla palūkanų normos problema, kuria, palūkanų normos, kurią primeta rinka. Gal tai ne visuomet e, racionalu, bet tai labai didelė e, dalimi susiję su panika. Taigi e, dabar yra priemonių daryti kažką kitą, būtent imtis veiksmų, kurie leistų sumažinti Airijos palūkanų, mokamą palūkanų normą. Ir e, reikia kalbėti apie tai, kad e, skolos e, tvarumas susijęs labai dėlė dalimi su palūkanų norma ir kartais rinkos yra taip apimtos panikos, tampa taip apimtos panikos, kad Ir, ir atsiranda tam tikri automatiniai procesai, dėl kurių skola tampa nebetvari. Dėl to reikia kolektyvinio mechanizmo ir aš už tai remiu pasiūlymą įkurti Europos lygio fondą, kuris leistų sumažinti palūkanų normas iki tokio lygio, kad e, valstybė atitinkama galėtų e, įgyvendinti atitinkamas e, reformas skolos mažinimo srityje ir kad skola būtų tvari. Norėčiau atsakyti ponui Bulmanui, kuris reikalavo, kad pateiktume konkrečių pasiūlymų. Manau, kad taip ir darome. Euro obligacijos yra konkretus pasiūlymas. Vienas iš daugelio konkrečių pasiūlymų, kurie yra būtini, siekiant eiti pirmin. Tačiau, aišku, tai nėra vienintelis pasiūlymas. Manau, kad geriau reikėtų galvoti apie institucinius pakeitimus, kurie mus priartintų prie politinės sąjungos. Ekonomistai sako, kad iš pat pradžių, kai buvo sukurta eurozona, ji neišgyvens be politinės sąjungos. Tai buvo puikiai suprantama bendrai visų ekonomistų euras atsirado dėl politinių priežasčių, tai buvo politinis projektas. O blogai buvo tai, kad nebuvo žengta žingsnių kurti politinę sąjungą. Dabar turime tai daryti ir siekti politinės sąjungos, e, nors turėsime tai daryti mažais žingsniais. Vienas klausimas yra susijęs su euro obligacijomis, e, kitas klausimas yra Europos fondas, ar jų kombinacija, o po to kitos priemonės, kurios užtikrintų, kad šalis pernelyg nenutoltų viena nuo kitos. Aišku, reikės nemažai pagalvoti apie tai. Aš pritariu profesoriui Manasi, kad visa rodiklių idėja nesuveiks. Stabilumo ir augimo paktas taip pat buvo susijęs su tam tikrais skaičiais, tačiau tai šis mechanizmas nesuveikė. Visiškai nesuprantama, kad e, šalkinėje demokratijai politikai laikytųsi kokiu nors skaičiu. Ir po to laikydamėsi tuo, tų skaičių taikytų sankcijas. Tai yra e, pasaka, politinė pasaka. Tai neveiks. Politika nesusijusi su tam tikrų skaičių laikymas, laikymusi, o su sprendimu prieimimu. Ir mes turime galvoti, kaip e, reikia siekti to, kad šalis artėtų viena prie kitos, o ne nutoltų į priešingas pusės. Ačiū. Toliau profesorius Menasi. Labai ačiū už klausimus. Pabandysiu atsakyti kai kuriuos iš jų. Pone Bereš uždavė klausimą apie tai, ką reiškia išvalgi fiskalinė politika. Paprastai turima galvoje paprasta koncepcija, tai yra biudžeto e, balanso idėja, kad vers, biudžetas būtų subalansuotas per verslo ciklą. Aišku, esant nuosmukį yra nedidelis deficitas, ekonomikai augant yra nedidelis perviršis, perteklius, tačiau per ciklą sukūriamas balansas. Tai yra reikalinga, kad būtų stabilizuotas skolos dydis BVP atžvilgių. Taigi šią idėją nėra visiškai beprotiška. Kaip Paul de Grauer sakė, problema yra ta, kad skola turi būti tvari. Ir taip periname prie antrojo klausimo dėl euroobligacijų. obligacijų Galbūt kalbėdamas nelabai aiškiai pasisakiau, tačiau aš norėjau pasakyti, kad e, obligacijos vertė nustatoma pagal dabartinę perviršio kainą. Jeigu išleidi obligacijas, kyla klausimas, kur yra tas perviršis, kuris perviršis nustatys uh, tos obligacijos vertę. Kadangi neturime biudž Europos biudžeto, tai kyla svarbus klausimas. Jeigu neturime Europos biudžeto, sunku iš. E, išvengti klausimo, kaip e, reikėtų finansuoti deficitą. Politiškai euroobligacija būtų įmanoma, tik tada, jeigu fiskalinė integracija būtų daug didesnė ir jeigu būtų prarandamas suverenumas, nacionalinių vyriausybių suverenumas, dar keliamas ES institucijoms. Tai yra svarbus klausimas. Na, o klausimas dėl valdymo, tai aš skeptiškai žiūriu į tai, kad euroobligacijos savaime sukeltų E, kitus didesnius ES valdymo pakeitimus dėl paprasčiausios priežasties, kad bendra valiuta nelabai e, smarkiai prisidėjo prie to, kad konverguotų nacionalinės fiskalinės politikos. Aš keičiant pinigų politiką ar E, skolos valdymą tikrai nepriveda prie konvergencijos. Tas pats bus ir su obligacijomis. Dėl priežiūros rodiklių nemanau, kad problema yra susijusi su tuo, ar pa, turime pasitikėti skaičiais ir griežtai jų laikytis, naklai jų laikytis. Niekas to niekada nedarė ir niekas turbūt rimtai tai nežiūri. Klausimas yra tas, kokie rodikliai, kurie yra siūlomi kaip svarbiausi. Dauguma tokių rodiklių tai yra einamoji sąskaita, konkurencingumas, našumo augimas. Jie nepriklauso nuo nacionalinių vyriausybių. Todėl labai sunku sukurti sistemą, kuri priklausytų nuo vyriausybių. ir kad jos galėtų padaryti įtaką. Per trumpą laikotarpį jos neturi galimybių tai padaryti. Galbūt jos gali daryti darbo rinkos reformas, struktūrinės reformas, tačiau tai yra ilgalaikiai dalykai, dalykai kaip, apie ką kalbėjo Mario Monti. Tuo ir turėtų užsimti vyriausybės, o jų, ir jų veikla neturėtų būti vertinama pagal trumpalaikius veiksmus. Manau, kad e, dėl to tokie rodikliai yra visiškai egzogeniniai ir nėra tame vyriausybių priemonių rinkinyje. Toliau profesorius Nordas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau sakyti ponui Gozės rinkos. Niekada nebus pasotintos, jos tada nori daugiau. Jos yra labai isteriškos, nes jeigu jos pajunta netikrumą, jeigu nesprantama, kas vyksta, jeigu institucijoms kyla pavojų, rinka panikuoja, nori atsimti savo pinigus. Tas, tas pats e, ir pozityviai gali vykti, rinka gali patirti euforiją, pavyzdžiui, kaip e, nekilnojamo turto sektorijoje daugelėje šalių, kai kainos pakyla. Svarbu rinkai pateikti tam tikrą kontrolinį dydį, patikimą kontrolinį dydį, kurį rinka galėtų vertinti ir galėtų vertinti ribas pagal tuos kontrolinius dydžius. Ir tai yra e, Europos valdymo struktūros užduotis. Dabartinė krizė kilo dėl to, kad neturime patikimos Europos valdymo struktūros kai rinkos jaučia, kad situacija nėra tvari, Graikijos skola nėra tvari, Portugalijos ar Airijos skola yra, nėra tvari, tai galima sąrašą tęsti. Kol valdymo struktūra nėra patikima, e, tai tokios panikos reakcijos sulauksime vėl ir vėl. Todėl ypatingai svarbu sukurti patikimą struktūrą, kaip galima greičiau matomai, jeigu tuomet rinka daugiau nebepanikuos, aišku, rinka judės į vieną kitą pusę, tačiau tam tikrose ribose. Buvo teisingai pasakyta, kad sąlygos Graikijai pagal jos perspektyvą nebūtų tvari, netgi jeigu kalbėtume apie Vokietiją. Tokia skola yra tvari tik tai tuo met, kai turime patikimas e, struktūras Dabar atsakysiu į pono Bulman klausimą dėl to, ką gali padaryti Europos parlamentas tokioje situacijoje. Mano atsakymas būtų štai koks. Būtų labai gerai, jeigu Europos komisija ir taryba plėtotų pasiūlymus. Būtų gerai, jeigu atsižvelgtų jos tos institucijos atsižvelgtų ir tai, ko mes pageidaujame. Mes taip pat turime aiškiai pasakyti, kad reikia atsižvelgti į skirtumus tarp valstybių narių. Mes šią krizę ko gero įveiksime, bet turime užkirsti kelią naujai kriziai. Manau, kad Europos parlamentui, kaip Europos institucijai, čia tenka tikrai svarbus vaidmuo, juk jūs nesate nacionalinė institucija, kuri gali sakyti, kad štai persvarą įgijo vieni ir kiti interesai. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento funkcijos yra tikrai labai svarbios. Jie ja Europos ekonominio valdymo struktūrą. Ir ją toliau plėtoti iš europinės perspektyvos, o ne iš nacionalinės perspektyvos, kuri remiasi trumpalaikiais interesais. Dar kartą pabrėžiu, e, labai svarbu vadovautis europinę perspektyvą. Ir būtent e, toks vaidmuo turėtų tekti Europos parlamentui. Diego. Yeah, apologies, uh, Ačiū, toliau Filipas Silvi. du tiesiog klausimai profesoriui Menasai. Gal galite paaiškinti savo taškų sistemą, kuri buvo įvesta mūsų diskusijose. Norėtume detaliau su ją supažinti. Profesoriui Hornui klausimas. Kai kalbate apie tai, kad mums reikia institucijų, kurios stebėtų viešą ir privačią skolą Europoje ir kad mums reikia Europos valiutų fondo, Ar nemanote, kad stebėsenai tai turėtų Europos sisteminės rizikos valdyba, kuri yra sukurta? Man atrodo, kad jų vaidmo ir būtų stebėti, kaip ar nesiranda skolos burbulai. kad būtų pasiskirstas darbas tinkamai. Ir visiems trims klausimas. Kai kalbėjome apie mokesčių politiką su profesoriumi Moti, ar jūs manote, kad šį tabų reikėtų panaikinti? Tai yra, kad mums reikia tam tikro, tam tikro lygio mokesčių koordinavimo visoje Europoje, bent jau eurozonoje, kad visa ši sistema veiktų. Sylvie. Oui, merci beaucoup à tous les trois. Euh... Labai ačiū Jums visiems e, trims. Ir aš konkretų klausimą turiu profesoriui Degrau. Jūs kalbėjote apie mėlynas, raudonas obligacijas ir iš tikrųjų būtų labai įdomu pasižiūrėti, sužinoti, kaip galima e, keisti palūkanų normas. Ar tai yra labiau politinis dalykas, ar kaip. Taigi norėčiau daugiau iš jūsų apie tai išgirsti. Uh, E, e, profesoriau Manase, mane neramina kai kas iš jūsų, kai kurie iš jūsų teiginių. Mes dabar turime ekonominę ir pinigų sąjungą. Ir vis tiek esame visiškai suverenus, o e, sakote, kad kažkada reikės imtis sprendimų, kurie atsilieptų valstybių narių suverenumui, bet aš nežinau, ar tai yra teisingai. Dabar egzistuoja tokia mintis, plaukia tokia idėja, bet man atrodo, kad mes egzistuojame, veikiame sistemoje, kur dalyjamės suverenitetu. E, pasižiūrėkime į Prancūzijos pavyzdį. E, dabar Bundesbankas e, nulėmė palūkanų normas, prancūzai devalvavo, kai buvo padaryti, paprašyti tą padaryti ir būtent tokiu būdu viskas vyksta. Egzistuoja suverenus parlamentai, o dabar sakoma, kad reikia kažkiek atimti iš jų suverenitetą. Galbūt, reikė, galbūt reikėtų kitaip šiek tiek kelti šį klausimą. Mes dalyjamės suverenumu. Tai klausimas tada kyla, kaip e, atsiranda skirtumai. Pervanš kalbėjo apie fiskalinių galių dalymas fiskalinėmis galiomis įgaliojimais. Bet man atrodo, kad čia yra tam tikras uh, sukčiavimas mintimis, e, neteisingos idėjos keliamas apie tai, ką siūloma daryti. Sharon. Eu. Dėkuoju. Sharon, e, pažadėjau trumpai kalbėti, tai taip ir darysiu. Vienas klausimas visiems prelegentams. Esu jiems dėkingas už pareikštas mintis. Ir konkrečiai noriu paklausti, ką jie mano apie tai, kad e, skola, pavyzdžiui, turi būti mažinama vienu dvidešimtadaliu per metus. E, profesorius Manase minėjo šią mintį, bet noriu paklausti ir kitų, ar jie sutinka su tokia pasiūlyta taisykle, o galbūt reikėtų daugiau lankstumo. Pavyzdžiui, E, galima siekti ne metinio mažnymo, o tarkim mažnymo per trejus metus arba galbūt dar reikėtų papildomo lankstesnio pasiūlymo. Tada koks tai turėtų pasiūlymas? Labai ačiū. Ta pačia tvarka. Ir leisiu tikriausiai Jums pasisakyti maždaug po penkias minutės. Profesoriau e, Tikrauvė. Labai ačiū. Pirmiausiai pono Lamberto klausimas apie mokesčius. Ar reikia daugiau e, derinimo veiksmų mokesčių sityje? Taip, ne tik tai derinimo. Niekas neturėtų abejoti, kad ilgalaikė perspektyva eurozona iš, išliks, išgyvens tik tai tada, jeigu turėsime biudžeto sąjungą, jeigu perduosime tam tikrą suverenumą dėl mokesčių ir išlaidų Europos Sąjungos lygmeniui. Galbūt prireiks 20-30 metų tam, bet e, tam, kad ilgalaikėje perspektyvoje išliktų e, ekonominė sąjunga, to reikės. Žinome, kad sudėtinga tai labai padaryti, dėl to reikia žengti mažai žingsne, žingsneliais tą linkme. Bet manau, kad turėtume siekti daugiau, negu kad kalbama pateiktuose planuose, pasiūlymuose. Uh, prieš tai kalbėjęs kolega sakė, kad pateikti planai pasiūlymai yra tikrai neambicingi ir galime gana aiškiai numatyti, be abejonių sakyti, kad reikės e, žengti toliau, kad užkirstume kelią naujai kriziai ir kad neleistume žlugti eurozonai. Bent jau aš dėl to niekiek nebejoju e, E, dar Kitas klausimas - palūkanų normų skaičiavimas galima tą daryti įvairiais būdais. Aš galvoju apie vieną galimą būdą. Tai yra normos, kurios taikomos euro obligacijoms būtų vienodos, vienoda palūkanų norma ir egzistuotų perskirstimo mechanizmas toje aukštesnėje, aukštesnėje kategorijoje, mėlynų obligacijų kategorijoje. Taip pat e, egzistuoja e, ryšys su palūkanų normomis e, nacionalinėse rinkose. E, norma nacionalinėme segmente galėtų būti vienas e, iš rodiklių, bet reikėtų rasti formulę, kaip apriboti e, smūgius. Dabar Airija moka 9 procentus, Graikija 12 ir būtų sunku įsivaizduoti, kad toje aukštesnėje kategorijoje, mėlynoje, e, Graikija ir toliau mokės 12 ar Airija 9 procentus. Reikėtų mechanizmo kuris šiek tiek sušvelnintų, sumažintų skirtumus ta, e, ir siekti tam tikro perskirstimo, kuris leistų pašalinti e, problemą, su kuria susiduria e, aukščiausio reitingo šalis šiandieną. Tai yra, kad jos neturėtų mokėti per nelik aukštų palūkanų. E, būtent e, aš tokį pasiūlymą ir pateikiau galvodamas apie šios dalykus. Dar buvo uh, vienas klausimas, ponas Vėjom pateikė jį, apie tai, ar reikėtų iš tikrųjų laikytis požiūrių 1,20 per metus, mažinti skolą, ar reikėtų lankstesnio požiūrio. Aš už lankstesnį e, poreikį šie skaičiai galbūt yra tokie automatiški ir manau, kad profesorius Manase panašiai galvoja. E, nepakanka vien formulių, reikia lankstumo. Tačiau noriu paž kadangi dabar galiu pasisakyti, noriu pabrėžti, kad eurozonoje dabar per nelik daug kalbama apie biudžeto klausimus, tarsi, tarsi šiandienos problemas yra pirmiausiai susijusios su pernelyg didelė skola ir deficitu ir kad tai susijęs su neatsakinga biudžeto politika praeitie taip nėra. Krizė tikrai nedaug kuo susijusi su šiais dalykais. E, jis pirmiausia susijusi su praeitie per nelik e, didelę atsiradusią privačią skolą. Ir iš tikrųjų toks išskirtinis ypatingas dėmesys stabilumo ir augimo paktos sustiprinimui visiškai čia yra neprie ko, mums to nereikia stabilumo ir augimo paktas beveik visiškai su tuo nesusijęs, o nežiūrint to mes tiek daug dėmesio skiriame jam ir neteisingai darome. Per nelik daug griežtumo, dėlis griežtumas sukurtų e, užpurtą ratą ir e, sukurtų tendenciją žemyn ir ne, neišspręstų problemų. Profesorius Manasė, dėkoju. Pirmiausia pasakysiu, kad pritariu paskutiniams pastebėjimams dėl krizės kilmės. Kai kurios šalis iš tikrųjų buvo pavyzdinės, kurios turėjo biudžeto pervišę ir subalansuotą biudžetą ir atsidūrė, susidūrė su problemus dėl to, kad susidarė didžiulė skola ir kilo krizė. Kitas dalykas taip pat yra teisingas E, prieš krizę didėjo deficitas šalyse, taigi yra problemų. Dabartinis augimo ir stabilumo paktas ne visiškai veikia ir e, deficitas kai kur siekia 8 procentus, taigi reikia galvoti, kaip užsitikrinti tvaresnę padėtį. Taigi tie dalykai taip pat yra teisingi. E, pono Lambert klausimas dėl taškų sistemos. Aš esu parengęs dokumentą, jisai paskelbtas tarp Tartutinio valiutos fondo dokumentų 2007 metais, tai labiau gal akademinis dokumentas, ne institucinis. Tačiau mintis mano yra tokia. Reikėtų įdėkti sistemą, E, kuri leistų gyventi fiskalinę drausmę, e, kuri leistų siekti per verslo ciklą subalansuoto biudžeto, bet kad tam e, pas, kad tą pasiektume, neatsisakyti turėtume stabilizavimo. Taigi kaip įdėkti lankstesnę sistemą? Vienas iš būdų E, pasižiūrėti į valstybės skolą, paskaičiuoti, kas yra siektina pageidautina per biudžeto perviršį ar norint užtikrinti tvarumą, per kokį laiką tai galima padaryti, tada nustatomi tam tikri dydžiai ir žiūrima, kaip galima pakoreguoti padėtį, kaip ta šalis galėtų gerinti padėtį ir įvedama uh, E, taškų sistema, pavyzdžiui, jeigu šalis viršyje nustatytą tikslą per tam tikrą laiką dviem procentiniais punktais, ji gauna daugiau taškų. Reikia užtikrinti politikos tvarumą ir taip pat palikti šaliai e, galimybę lankščiau veikti blogais, neigiamais laikotarpiais ir leisti e, daryti didesnį didesnius prisitaikymus per e, geresnius, palankesnius laikotarpius. Ir tokiu būdu būtų galima užtikrinti tam tikrą stabilumo politiką. Dėl to, ką pastebėjo ponia Guler, Aš tikrai nesakysiu, kad jums nepritariu dėl suverenumo, dėl dalymosi suverenumu tarp nacionalinių ir Europos valdymo ligmenų. Aš neturiu tvirtos nuomonės šis klausimais, tačiau mano pastebėjimai labiau yra susiję e, su tuo, kur mes nustatome ribą Mano nuomonė, arba kur pastaty, padės, pastatysime kortelę, mano nuomonė, kartelė, ji turi būti aukščiau, reikia koordinuoti veiksmus europinių lygmenių. Toliau, e, e, kitas klausimas, ponio Peo, dėl vienos dvidešimtosios sumažinimo taisyklės. Rugsėjo Europos komisija pateikė šį pasiūlymą. Aš kritikuoju e, šį pasiūlymą dėl trijų dalykų. Pirmiausia, dauguma šalių išskyrus tik keletą dabar jau viršio 60 procentų ribą, kai kur ji viršė net 80 procentų BVP skolos lygis. Ir e, priemonės taikymas reikalautų, kad visos šalys koordinuotai mažintų deficitą. E, bet tada e, fiskalinis daugiklis bus e, daug aukštesnis, negu jeigu tai darytų kiekviena šalis atskirai. Ir tokia taisyklė galėtų turėti kur kas stipresnį poveikį Europos ekonomikai. Tai yra pirmasis dalykas. Antras mano prieštaravimas yra toks. Jūs turbūt nenorite tausyklių. Dabar jau turime vieną valiutą visiems, daug kas diskutuoja dėl to, bet ko mes nenorime? Nenorime, kad būtų taikoma viena ta pati taisyklė visiems. Egzistuoja skirtumai tarp šalių. Paimkime Ispaniją ar Airiją, kuriuose yra didelis einamosios sąskaitos deficitas, o Vokietija turi perviršį. Ir jeigu dabar Vokietijai bus taikoma ta taisyklė, jei reikės pagal vieną taisyklę mažinti mm, e, deficitą, tai jai bus kur kas e, sunkiau. E, perviršio šalis gali įgyventinti kur kas skirtingas priemonės negu šalis, kuri turi didelį biudžeto deficitą. <coughs> Dar kitas dalykas yra santykis su BVP. Daugeliu šalių ta 20 procentų taisyklė yra, reiškia labai griežtą ribojančią fiskalinę politiką. Apie tai kalbama išplatintame dokumente, tačiau per ateinančius 20-30 metų reikia galvoti, kaip bus, e, kaip sakoma, kad galbūt bus pasiektas 5 procentų perviršis, bet vargu ar tai yra realistiška. Taigi trūksta ir pasitikėjimo, tas elementas taip pat svarbus. <coughs> Labai ačiū toliau profesorius Horn. Dėl darbo pasidalinimo, kalbant apie uh, biudžeto deficito perviršį. Buvo kalbėta apie Europos valiutų fondą, bet čia reikėtų prisiminti ir štai, kad viena institucija stebi plėtrą, aptinka problemas, na, o kita siūlo sprendimus. Aš manau, kad taip būtų galima pasidalinti darbą. Dabar atsakysiu paskutinį klausimą, paskui dar grįšiu prie kitų klausimų. Tai buvo klausimas susijęs su komisijos pasiūlymu dėl skolų. Mes kalbame apie ekonominę problemą, bet taip pat ir apie mechaninę problemą. Tai reiškia, kad mes turime būti lankstus. Jeigu mes problemą spręsime tik mechaniniu būdu, apie tai kalbėjo ir profesorius Manase, tai tuomet eurozonoje bus labai griežta situacija. 2009 metais valstybės narės sukūrė paskatų sistemas. Jos taip pat koordinavo veiksmus. Ir jeigu visi pradeda imtis veiksmų tuo pačiu metu fiskalinėje srityje, tai tuomet tie veiksmai turi dvigubai stipresnį poveikį, negu kad jie turėtų tokią atveju, jeigu valstybės narės veiktų atskirai. Iš tikrųjų reikia vadovautis lankščių požiūrių. Graikija, Ispanija, Portugalija šiuo metu turi biudžeto deficitą, jos turi taikyti griežtas priemonės, tačiau kitos Šalis, kurios su šiomis problemomis nesusiduria, turėtų vykdyti kitokią politiką tam, kad jos tarsi kompensuotų tuos griežtus veiksmus, kurių imasi problemų turinčios šalis. palyginkime ES su JAV. JAV taip pat skundžiasi dabartinę situaciją. Turiu pasakyti, kad kalbant apie eurozoną, išskyrus Vokietiją, augimas būtų 0,6 procento. Tai yra labai artimas skaičius infliacijai. Ir tai aiškiai rodo, kad Europa dar nepasiekė to lygio, kuris buvo prieš krizę. Ir dabartinėje situacijoje mes negalime savo leisti kad visos valstybės imtųsi vienodų priemonių. Ne kiekviena šalis turėtų daryti tą patį, ne visos turėtų imtis griežtų fiskalinių priemonių, vienos turi, kitos dar neturi. Kitos neturi. Aš galėčiau pateikti tokią rekomendaciją. Buvo pateiktas labai svarbus klausimas dėl valiutų sąjungos nepriklausomumo. Reikia sprendimo. Reikia apsispręsti, ar ir praktikoje mes išliksime tokie pat nepriklausomi kaip ir teorijoje. Jeigu taip, tuomet reikėtų taisyklių, kurių turėtų laikytis visos suverenios šalis. Jos turėtų e, įgyvendinti e, valiutų e, sąjungos reikalavimus dėl infliacijos kuri neturėtų būti didesnė kaip 2 procentai. Tokiu būdu neturėtų atsirasti didžiulio disbalanso, deficito. Arba vis dėlto reikėtų pereiti prie politinės sąjungos. Aišku, valstybės narės turėtų turėti tam tikrą suverenitetą, tačiau reikėtų ir europinio paskirstimo mechanizmo. kuris automatiškai būtų taikomas, jeigu yra disbalansas. Galbūt politinė prasme tai nėra įmanoma per artimiausius porą metų. Vis dėlto visiškai netrukus tikriausiai suprasime, kad veiksmus reikia koordinuoti bent minimaliai. Tai yra būtina kova su socialiniu dempingu, mokesčių dempingu ir taip toliau. Reikalingas bent minimalus, minimalus koordinavimas. Uh, Antraip kils nuolatinis pavojus, kad mes negalėsime vykdyti prisimtų įsipareigojimų. Ačiū. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Taip pat ačiū ir profesoriui Monti už įžanginę kalbą. Ačiū ir tiems nariams, kurie išbuvo iki mūsų renginio pabaigos. Diskusija buvo išties labai įdomi. Pasisakymai jau buvo išplatinti, juos galėsime išsiųsti ir elektroniniu paštu, taigi juos galėsite pasidėti į archyvą ar turėti. Ačiū Jums visiems dar kartą ir dabar jau baigiu viešai klausimą. Baigėme šiek tiek anksčiau negu kad planuota.